Labas vakaras, mūsų nedaug. Bet pirmadienį gana visada sudėtinga būna. Pradėsime darbą, nes atrodo jau praėjo 10 minučių mandagumo laikotarpis ir jau galim pradėti. Pradėsime e, nuo to, kad e, ponas Sikerski pirmininkas šiandieną negalėjo dalyvauti posėdyje. Po Jis atsiprašo, kad nedalyvauja. Pradėsime nuo darbo tvarkės darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu niekas neturi jokių pastabų, tuomet laikau, jog darbo tvarkė yra patvirtinta. Toliau. Antras punktas. Pirmininko pranešimai. Čia norėčiau tik pasakyti, kad šiandienos posėdis yra transliuojamas internetu, kaip įprastai. Taip pat noriu priminti, nors e, mūsų ir nedaug, bet vis tiek noriu priminti, kad jūs kviečiami po komiteto posėdžio 7 vakaro į šioje pačioje salėje į komiteto šventę. 7, vak 7 vakare visi esate kviečiami į kalėdinį vakarėlį, būtent šioje pačioje salėje 7 čia noriu pabrėžti. Na, matau, kad žmonės pamažu renkasi, bet manau, kad ir informacija juos pasieks. Vertimas yra numatytas 19 kalbų, išskyrus čekų, latvių, maltos, maltiečių, slovakų ir e, gėlų kalbas. Taip pat turite E, taip pat turite e, posėdžių protokolų patvirtinimus 5 lapkričio 2018, čia trečias punktas pagal darbo atverkę, galime laikyti, kad potver, posėdis patvirtintas. Ketvirtas klausimas darbo atverkėje. Čia yra pranešimo pristatymas. Agri komiteto misija Bulgarijoje 29-31 spalio. Tai yra paskutinė mūsų misija šiais metais. Žemės ūkio komiteto delegacija e, nuvyko į Bulgariją misiją organizavo socialistų partija Bulgarijoje ir Vladimir Kučev, taip iš APP Bulgarų, iš Bulgarijos. Taip pat dalyvavo pirmininkas Ikerskė, Hermin Dorka, um, Senrad Rodríguez ir Jack Colombier. Šios misijos tikslas buvo įvertinti Bulgarijos pirmininkavimą žemės ūkio srityje, tai kad šiandien taip pat norėčiau per, e, pa, padėkoti visiems už tokį didelį darbą, kuris buvo atliktas Bulgarijos e, pirmininkavimo metu, ypatingai gyvūnų sveikatos srityje. Čia e, buvo ir instituciniai posėdžiai su Bulgarijos žemės ūkio ministru, su parlamento e, Žemės ūkio komiteto pirmininku, su nevyriausybinėm organizacijom ir su e, ūkininkų e, atstovais. Taip pat buvo aplankytos įvairios žemės ūkio, įvairių žemės ūkiai. Man taip pat yra pasakyta, kad Bulgarijoje buvo labai šaunus oras. Sekretoriatas paruošė E, detalę informaciją susijusią su šią misiją ir visiems išsiuntinėjo e, elektroniniu paštu. Prieš suteikiant žodį norėčiau ponui Nekot Juručev padėkoti už tai, kad suorganizavo labai puikią programą Bulgarijoje. Manau, kad pono Neko nėra, bet jeigu yra kitas bendra organizatorius, ponas Ručev, tai tada norėčiau suteikti žodį jam, kad trumpai papasakotų, ką nors iš tos misijos. Taigi jums žodis, prašau. Благодаря, госпожо председател. Уважаем... Dėkuoju, pirmininkė. Gerbėme kolegos. Man labai malonu dabar pristatyti pagrindinius rezultatus mūsų komiteto, agri komiteto e, vizito į Bulgariją. Vizitas, kaip žinia, vyko spalio 29-31 dienomis. Misijoje iš viso dalyvavo aštuoni parlamento nariai iš keturių politinių frakcijų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Ši misija buvo pirmoji oficiali mūsų komiteto misija į Bulgariją po mūsų šalies prisijungimo prie ES, tai yra įstojimo. Šis vizitas buvo surenktas praėjus keletui mėnesių e, po Bulgarijos pirmininkavimo ES tarybai. Bulgarija, kaip žinia, tikrai daug dirbo, ypač su BŽP po 20 metų projektu. Šio, šio e, trijų dienų vizito tikslas buvo pasižiūrėti, kokios patirties e, pasisėmė ir su kokiais iššūkiais susidūrė Bulgarijos valdžios institucijos bei suinteresuotosios šalis įgyvendinant BŽUP. Taip pat mūsų tikslas buvo išklausyti mūsų partnerių pasiūlymus dėl BŽP ateities, tai yra BŽP po 20 metų. Misijos metu susitikome su Žemės ūkio ministru, su ministerijos atstovais, taip pat su maisto bei uh, miškininkystės institucijų atstovais, nacionalinės asamblėjos, parla, pirmininkas su mumis susitiko, taip pat ir nariai jo. Taip pat susitikome su NVO žemės ūkio srities atstovais. Susitikimuose iš viso dalyvavo daugiau nei 15 organizacijų iš įvairiausių sektorių, pavyzdžiui, javų, e, gyvulininkystės, žemės ūkio, ekologinės žemdirbystės, jaunųjų ūkininkų atstovų taip pat buvo su mumis susitikusių. Taip pat apsilankėme ir tradiciniuose Bulgarijos ūkiuose. Levandų aliejus distiliavimo renginiuose, taip pat, e, taip pat tradicinio ekologinės žemdirbystės ūkiuose, vyno sektoriaus e, ūkiuose. Susitikimų metu buvo aptarta BŽP ateitis. Taip pat kalbėjome apie nacionalinius, nacionalinius Bulgarijos poreikius bei specifiškumą sektoriaus. Visi čia išvelgia poreikį geriau finansuoti BŽUP bei supaprastinti politikos nuostatas naudos gavėjams. Tiesioginės paramos lubos, naujas skirstimo metodas, koncentracija bei prieiga prie e, žemės ūkio paskirties žemės e, jauniems ūkininkams buvo pagrindiniai diskusijų metu iškilę klausimai. Kas dėl žemės e, plotų koncentracijos, tai šiuo metu Bulgarijoje yra rengiamas įstatymas, kurio tikslas būtų palengvinti ūkininkams e, galimybę įsigyti arba tiesiog dirbti dirbamą žemę. Taip pat e, perinamojo laikotarpio parama gyvulininkystės e, galvijų sektoriai, taip pat susitoji parama tabako sektoriai buvo pagrindiniai klausimai aptarti. Kaip žinia, šie sektoriai labai svarbus kalnuotose ir ekonomiškai sunkiau besilaikančiose vietovėse. Na ir dabar, kokią išvadą galiu padaryti? Misija tikrai buvo sėkminga. Tikrai susitikimų bei diskusijų kokybė buvo aukšta. Agri komiteto nariai patys pamatė, kad Bulgarijoje yra daug potencialo, yra unikalių aukštos kokybės produktų šiame sektorėje. Ir taip pat, kad e, žemės ūkis yra kaimo vietovių e, ekonominio ir socialinio vystimosi pagrindinis elementas. Dėkoju. Senor Ručev. Dėkoju, ponui Ručev. Ponas Tarabela, prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turbūt e, įdomiau nepapasakosiu, negu ponas Minučiev buvo labai įdomu. Ir man ir kitiems kolegoms buvo puikia proga susipažinti su Bulgarijos žemės ūkiu, žinant, kad tai yra daugia funkcinis žemės ūkis, nes yra ir e, javų augintojų, ir, e, ir galvijų, ir avių augintojų. Šiandieną daug skundžiamasi, kad nėra Bulgarijoje dabar daug avių, tuo tarpu kaip prieš tai buvo 16 net milijonų. Taigi skaičiai įdomus buvo pateikti, buvo įdomios diskusijos. Po to, kai aplankėme e, ponę Krastevą, viceministrę žemės ūkio, taip pat susitikome su visa eile nevyriausybinio organizacijų. E, pavyzdžiui, norėčiau dar pasakyti, kad labai nepalankiai žiūri e, šitie javų augintojai į tai, kad bus ribojama parama. Tuo tarpu dabar e, matome pagal šios dienos patirtį, kad visa didžioji parama eina mažiausiam žemės ūkio e, įmonių skaičiui. Taip pat lab, e, paminėtina ekologinių daržovių auginimo e, sritis. Jos auginamos ir atvirame lauke, ir e, šiltnamiuose, daug yra ankštinių auginama, e, taip pat rožių aliejus yra daromas ir visi iš to gaminami produktai. Hektaras rožių priaugina 9 tonas žiedlapių. vienam litrui padaryti reikia 3,7 tono, tonos žiedlapių. Todėl mes žinome, kodėl toks brangus yra rožių aliejus. E, žinome, kokią didžiulę kainą turime mokėti už pusę arba vieną mililitrą rožių aliejaus. Taigi darbas tikrai labai sudėtingas. Mes taip pat ga, susitikome su bitininkais. Čia buvo jie atvažiavę, ponia Gabriel E, tai dalyvavo šiuose susitikimuose ir e, ji e, organizavo mūsų susitikimus su bulgarų bitininkais. Tai buvo labai įdomu, labai naudinga. Ir mes galėjome išklausyti, kokie yra jų pageidavimai. Jie gana panašus į kitų bitininkų ES pageidavimus tai misija mūsų čia nesustojo, mes nuvažiavome į Lovdivą paskutinę dieną e, parlamente dar buvome, e, paskutinę dieną mūsų susitiko ponė Karjančiava, e, kuri yra pirmininkė ir taip pat parlamento ir taip pat sutiko dar viena kolegė, mus, kuri yra Žemės ūkio komiteto pirmininkė. Ten buvo kalbama apie žemės reformas, jie e, jomis džiaugiasi, nors prieš joms prasidedant toms reformoms jie šiek tiek nuogastavo. Mm, norėčiau Montel Diego ir Ručev padėkoti kolegoms šiems už tokias intensyves programas, už tokius įdomius uh, susitikimus ir e, ekskursijas vietoje. Mes per tai gavome labai daug informacijos ir, aišku, mus įkvėpė visi tie vizitai. Pirmininkė, dėkoju prieš suteikdama žodį kitiems relegentams, noriu pasveikinti jaunimo grupę e, iš Laisvojo Briuselio universiteto. Jie taip pat dirba su bendro, bendryjų žemės ūkio politiką. Taigi sveikiname visus čia atvykusius. Toliau žodis suteikiamas ponui Ročiam. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems mūsų darbuotojams parengus šį vizitą. Tikrai sudėtingas darbas e, jų laukia, bet viskas puikiai praėjo, sklandžiai praėjo. Porą dalykų norėčiau paminėti dabar. Pirmiausia, dėl žemės plaukio plotų koncentracijos. Pavyzdžiui, 6 procentai ūkių gauna 90 procentų tiesioginių išmokų. Tikriausiai nėra labai gerai. Tai reikėtų peržiūrėti tiesioginių išmokų paskirstimo taisyklės tam, kad e, tokia neteisybė būtų panaikinta. Taip pat matome, kad skirtumai čia yra didžiuliai tarp ūkių. Pavyzdžiui, kai kuriuose ūkiuose yra e, žvelgiama į ateitį, planuojama ji. Tačiau e, yra ir tokių mažų ūkių, tokiuose izoliuotose vietovėse, kuriuos, kur, kuriuos tiesiog sudaro namelis ir 3-4 žemės ūkio ploteliai. Lankėmės tikrai puikiuose regionuose, kuriuose puikiai dirbama žemė, tačiau ES neturėtų ir toliau remti tokių skirtumų palaikymo. ES turi dėti visas pastangas tam, kad tie skirtumai būtų mažinami. Na ir kitas dalykas, e, kuris man labai įstrigo iš šio vizito. Mes e, lankėmės e, vieno ūkininko ūkiją. Vinininkystės ūkiją lankėmės. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į bitininkystės svarbą, nes ko gero be tinkamo apdulkinimo augalų nebus įmanoma išlaikyti žemės ūkio tokio, koks yra. Taigi reikėtų atkreipti ir į specifiškumą žemės ūkio tam tikrų šalių. Nereikėtų pamiršti, kad labai svarbus yra ir bičių vaidmuo. Sodininkystės rytyje. Taigi, mes aišku neturėtume e, pamiršti, kad tokių misijų, kai planuosime bažaupui ateitį. Ačiū, Marija. Dabar žodis paninė Sandra. Na, aš norėjau pasakyti tik tiek, kad buvo labai įdomiai, labai gerai suorganizuota misija, mus labai puikiai sutiko. Ta noriu pabrėžti, mes labai daug ką aplankėme, e, bet jau viską minėjo prieš tai pasisakę kolegos ir kolegės bet mums pritrūko dviejų susitikimų ar dviejų vizitos. Su ūkinėmis moterimis ir su moterimis iš kaimo susitikimo mums pritrūko. Mes turėjome, prašėme tokio susitikimo, bet jis neįvyko. Ir kitas Mm, smulkus ūkininkai, susitikimas su smulkiais ūkininkais nevyko, nes matėme stambius ūkius, bet nematėme mažų smulkių ūkelių, mums to pritruko, o šiaip tai buvo labai įdomu, labai naudinga, tai sakau dėl to, kad e, atkreiptumėte dėmesį kitiems susitikimas, kai bus sudarinėjamos pro programos. Pirmininkė, dėkoju Lydija. Dabar jeigu ponas Liučiav nori dar kažką pasakyti, tai suteikiu žodį jums labai trumpam. Jeigu norite kažką tai pridurti. Jeigu ne, tai prašau. Kolegite. Dėkoju kolegoms už labai teisingai ir tiksliai išsakytas pastabas apie šią misiją. Iš tiesų, jie suvokė, kokios yra svarbiausios problemos egzistuojančios Bulgarijoje, kurios bus išspręstos. Dėkui Jums už paramą. Akivaizdu, kad mes vargu ar galim naudoti BŽUP spręsti visus šios klausimus, tačiau nacionaliniu lygmeniu e, šios, apie šios problemas yra žinoma ir ieškoma e, sprendimų tiesiekuros lygmenių. Taigi dar kartą dėkoju Jums visiems, aš manau, kad misija buvo iš tikrųjų sėkminga. Ačiū. Chef. Felicitarle. Dėkoju ponui Krūčiev, norėčiau visus pasveikinti, nes jau matau, kad misija iš tiesų buvo be galo įdomi. Kągi dabar Atrodo, išsėmėme šį darbo tvarkės klausimą, todėl perėsime prie penkto. Tai yra komisijos atstovo pristatymas. Kokia situacija e, su 17 spalio 2018 metų komisijos reglamentu. Tai yra reglamentas numeris 1308-2013 komisijos ir parlamento E, reglamentas, kuriuo papildomos Europos parlamento ir tarybos reglamento nuostatos dėl vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškų, prieštaravimo procedūros, vartojimo apribojimų, produkto specifikacijų keitimo, apsaugos panaikinimo, ženklinimo ir pateikimo. Taigi dabar komisijos mes prašėme, kad pristatytų ak, deleguoto akto e, projektą dėl, e, dėl ypatingai geografinių nuorodų, tradicinių terminų apsaugos ir panašiai. Taigi komisijos E, pristatymas buvo pateiktas ir e, čia buvo įvertinta, jog šioje srityje buvo darytas žymų supaprastinimas ir kad visoje ES reikia tą padaryti. E, Europos komisijos buvo 17 spalio perduotas deleguotasis aktas parlamentui ir nustatyta 17 gruodžio galutinis patvirtinimas. Dabar prieš pateikiant pastabas 5 gruodžio, e, lapkričio, ponas De Castro oficialiai paprašė, kad būtų pratestas parlamento kontrolės laikotarpis skirtas šiam deleguotajam aktui. Ponas De Castro susirūpinęs buvo dėl to, kad nepatiko jam 49 kon, konstatuojamoji dalis, o tai yra susijęs su 51 straipsniu, su tais produktais, e, e, e, kurie neturi kurie neturi geografinės nuorodos ir pavadinimo Viskas jau patvirtinta visomis kalbinėmis versijomis, bet žodis processed buvo pakeista žodžiu produced visur. Paskutinis koordinatorių posėdis e, iškėlė mintį, kad reikėjo, reikia dar paskutinį kartą apsikeisti nuomonėmis e, dėl šios srities specifinių dalykų. Dėl to e, koordinatorių komiteto vardu pirmiausia norėčiau suteikti žodį, kad paaiškintų, kokia situacija komisijos atstovui Joao Anofre E, kuris yra atsakingas DK, e, generalinėme direktorate Žemės ūkio už šį klausimas, klausimą. Taigi, ponė, e, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Of Lisbon, of Na, kai dėl Lisabono sutarties, dėl etikečių žymėjimo, dėl pristatymo, dėl tradicinės apsaugos. Dabar šis dokumentas jau baigiamas svarstyti. Deleguotasis teisės aktas patvirtintas komisijos e, spalio 16 dieną, įgyvendinimo teisės aktas bus, bus patvirtinas po kontrolės laikotarpio Ir jau 33 metus komisija dirbo klausiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sektoriaus atstovais ir mes sugebėjome suprasti vieni kitų poreikius ir, ir interesus ir komisija yra įsitikinusi, kad proceso pabaigoje visos suinteresuotos šalis bus, buvo patenkintos. Tai yra e, Lisabonos sutarties suderinimo e, su antriniais teisės aktai, aktais dalis. Na, dabar tikrai yra skubu ir būtina, kad galėtume turėtume vystyti vyno sektorių, turėti pritaikytą ir teisiškai pagristą e, sąrangą. Nuo pat pradžių aš norėčiau pasakyti labai aiškiai, ką šis deleguotasis teisės aktas neapima. Tikrinimo laikotarpiu buvo pastebėta redakcinė klaida kai kurio konstatuojamosiose dalise, kad jeigu yra ne geografinės, be geografinės nurodos vinių, vinų atikė ženklinimas e, bus e, klaidingas ir komisija paskelbė korrigendum ir yra tiesiog išskaidyti visi nuogastavimai. To pasiekmė bus tai, kad nebus pakeistas taisyklės susijusios su e, ženklinimu, tų vynų, kurie yra pagaminami kitose valstybėse narėse. Tai pavyzdžiui, itališki vynai. Wines... Muskatiniai vynai ir jie lieka, jie išlaiko tą geografinę nuorodą. Na, e, ateityje nebus galimybės importuoti vynogių e, arba mėsos iš e, kitų šalių ir ženklinti jas kaip pagamintas Europos Sąjungoje. Pabrėžiant tai, ko nėra įrašyta reglamentą, aš noriu pabrėžti tai, kas yra ten įrašyta. O tai yra didelis supaprastinimas E, geografinės nuorodos ir taip pat e, registracijos procesas. E, tai yra suderinta ir suderinta su kitais maisto sektoriais, užtikrintas skaidrus atšaukimas ir taip pat geografinės kilnės aiškus taikymas yra šešių mėnesių laikotarpis, per kurį komisija tyria klausimą, yra įvestas, yra pakeitimai nacionaliniu ir ES lygmeniu laikomasi subsidiarumo principo. Tai leidžia komisijai sutelkti dėmesį ties svarbiausiais elementais, kurie yra svarbus es lygmenių ir vengti tyrimų pasikartojimo, kartoti tai, kas jau buvo padaryta valstybėse narėse. Supaprastinimo požiūris taikomas deleguotose teisės aktuose vynui dėl geografinės nuorodos procesų yra tik, tik padeda pagerinti, padaryti sistemą veiksmingesnį ir tai yra naudinga vartotojams. Tai palies visus, visas šalis, kurios dalyvauja politikoje, tai leidžia dar toliau e, užtikrinti supaprastinimą pažaupą 2020 maisto ir vynas sektoriuje ir taip pat e, spiritinių gėrimų sudarimo reglamente. Taigi laikas pasinaudoti galimybę ir suderinti e, vienininkistės teisės aktus ir komisija tikisi, kad parlamentas ją parems ir bus patvirtinti deleguoti į teisės aktai. Labai ačiū. Dėkoju. Dabar ponas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau generaliniai žemės ūkio generaliniam Žemės ūkio direktoratui, ypatingai e, direktoriui, padėkoti už paaiškinimus mm, dėl komisijos pataisimų pateiktų. Aišku, kad tuose pataisimuose e, yra paaiškinamas mūsų keltas klausimas, taigi dabar atsijimų savo pastabą, aš palankiai žiūriu į tai, kad kaip galima greičiau būtų šis deleguotasis aktas patvirtintas. Dėkoju, ponas Dantan. Merci, madame la présidente. J'avais. Pone, euh, ačiū. Ponas. Dėkoju, aš jau turėjau laiko pasikeisti nuomonėmis. E, ir viskas dabar aišku, aišku, ko, ką parlamentas nenorėjo, e, norėjo pasakyti ir dabar galėsime išvengti daug nereikalingo darbo. Ačiū ponui Danta. E, aišku, kad e, geras sutarimas veda prie e, gerų sprendimų. Ja, äh, Ponas Dorfman, ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai, tai yra labai svarbus deleguotasis aktas. Vyno sektoriui labai svarbus deleguotasis aktas. Ta jau uh, minėjome. Uh, minėjome, kad e, daug neiškumų išspręsta, diskusijos truko keletą metų, po to, kai įsikišo Žemės ūkio generalinis direktoratas ir ypatingai, kai buvo e, išleistos naujos taisyklės dėl pavadinimų, e, tai galėjome pasistumėti į priekį, nes kalbant apie pripažinimo procedūrą, buvo šiokia tokia spūsti susidariusi ir savaime suprantama, kad pakeitimai e, rodo, jog ne viskas turi būti nuspręsta Briuselėje. Labai gerai, kad turime susitarimą ir būtų gerai, kad kuo, kaip galima greičiau įsigaliotų šis uh, E, deleguotasis aktas. Pirmininkė, dėkoju. Dabar komisijos atstovai žodis, jeigu nori. Jeigu ne, tai tuomet labai ačiū. Matau, kad yra pasiektas susitarimas. To ir siekiame. Dabar, kągi, baigiame penktą klausimą ir pereisime prie šešto. Ponas Vaičiakovski turėtų mm, tuoj ateiti. Auditorumų narys. Jau jis ateina, mums pristatys specialų pranešimą 31.2018 gyvūnų gerovė Europos Sąjungoje atotrukio tarp toli siekiančių tikslų ir praktinio įgyvendinimo panaikinimas. Sveikinu pona Januš Vaicehovski, Europos audito rūmų narį E, vicepirmininkas, jisai yra e, komiteto. Manau, kad viskas, kas yra susijęs su gyvūnų gerovė, labai įdomu mūsų ir aktualu mūsų komitetui. E, čia taip pat nagrinėjome vieną pranešimą su tuo susijusi. Endi ir transporto komitetai tą e, pa, e, tą pranešimą e, pateikė. Čia kalba sukasi apie 2005 metų pranešimą susijusi su iš ES gabenamais gyvūnais, e, jų transportavimo sąlygomis. Dabar, kaip paaiškins ponas Vaicehovski, tai šis rytis apima ne tik tais gyvūnų gabenimą, bet ir e, išvežimą e, iš e, ūkio ir skerdimą. Visa tai yra susiję su gyvūnų gerovės iškeltais tikslais. Ir taip pat e, yra skatinamas finansavimas su, su šiais dalykais susijęs, tačiau padė, praeitie buvo kilę nemažai problemų e, su audito rūmam, rūmais, kurios čia netrukus bus pristatytos. Dabar daugiausia kalbame apie e, fermos auginamus gyvūnus, Ir pagrindinis tikslas yra pasiekti minimalius standartus bei optimizuoti e, žemės ūkio politiką Europos Sąjungoje. Dabar žodis ponui Vojcehovski. Labai atsiprašau, jeigu neteisingai pasakiau jo pavardę, kad pristatytų savo pranešimo rezultatus. Na ir žinoma, po to vyks labai gyva diskusija ši tema. Ši tema viena iš labiausiai man patinkančių temų. Taigi ponui Vocechovski žodis 15 minučių. Thank you, Madam President. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Tai man didelė garbė pristatyti Jums e, Europos auditorumų specialiosios specialiai ataskaitą. Europos Sąjungoje tai yra pirmas kartas, kai audito rūmai e, dėmesį sutelkė ties gyvūnų gerovę. Mahatma Gandhi yra pasakęs, kad e, tautos didybė ir jo moralinė pažanga gali būti e, sprendžiami pagal tai, kaip jie traktuoja gyvūnus. Ir dabar tikrai mes daug dėmesio skiriame gyvūnų geroviai. Gyvūnų gerovės savoka yra numatyta mm, ES, statyje dėl ES funkcionavimo 13 straipsnėje, nes ten yra pripažinti, kad e, gyvūnai yra jaučiantis skausmą. ES yra mm, lyderė e, pasaulyje mm, nustatydama aukščiausius gyvūnų gerovės standartus, kaip sakė ponė pirmininkė. Ir yra tenai nurodyti reikalavimai jų auginimui, e, gabenimui ir skerdimui. Šis auditas apsiriboja tik tai ūkiuose auginamais gyvūnais ir E, nes jie yra dažniausiai minimi ES teisės aktuose. Mes stebėjome ūkės auginamus gyvūnus ir žiūrėjome, kaip su jais yra elgiamasi, nes gyvūnų gerovė ne visuomet eina ranka rankon su e, ūkio interesais. Taip pat e, ir E, gyvūnų gyvenimas ūkija, bet buvo apimta e, šalia to ir gabenimą ir skerdimą. Mes stebėjome, kaip yra įgyvendinama gyvūnų gerovės strategija susitelkdami e, ties dviem tikslais. Tai yra laikytis gyvūnų gerovės standartai turtų ir sinergijų su BŽUP. Mes žiūrėjome, kaip laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų penkiose valstybėse narėse e, - Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Mūsų auditas parodė, kad komisija ir valstybės narės sugebėjo spręsti kai kurios gyvūnų gerovės klausimus, e, teikdama gairės ir atlikdama įgyvendinimo veiksmus. E, Keulių auginimas ir taip pat e, vištų dideklių draudimas laikyti mm, narvuose yra sėkmės istorijos. Ir valstybės narės laikosi komisijos rekomendacijų, bet kartais tam prireikdavo ilgo laiko. Ir mes mm, matėme, kad yra per vėlai įgyventinami minimalus gyvūnų gerovės standartai, nors teisės aktai galioja jau 18 metų. Deja, išlieka silpnųjų pusių kai kuriuose sritise, ypač kalbant apie e, keulių degų nukirpimą, taip pat ilgalaikį transportavimą, ilgalaikį gabenimą ir trans, transportuoti netinkamų gyvūnų e, gabenimą. Taip pat apsvaiginimas skerdimo vietose. Yra e, taikoma mm, išlyga mm, neapsvaiginant mm, gyvūnų skerdimo metu, nes reikia suderinti skerdimo procesą. Ir mes nustatėme, kad tai, kaip valstybės narės taiko išlygą apsvaiginimu, yra skirtingai. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra e, taikoma procedūra, kai reikia patikrinti, ar galima taikyti išlygą, nors Lenkijoje tokios procedūros nėra nors ir yra aukščiausi gyvūnų gerovės standartai, bet situacija nepasikeis, jeigu nebus kontrolės. Ir mes matėme geros praktikos, ypač kiek tai yra mm, susijęs su e, oficiali, oficialiais patikrinimais, stebint ar nėra interesų konflikto, bet yra tam tikrų silpnųjų pusių valstybės narėse, kaip pavyzdžiui patikrinimų tikslų nustatymas, ypač e, gyvų, e, gyvūnų gabenimo atvejais, pavyzdžiui e, Lenkijos kelių policija neturi prieigos prie tracės. Taip pat e, nors yra ir tam tikri ūkiai atlyčiami nuo kontrolės ir čia yra gana didelis sektorius, juose yra daugiau nulaikoma, tokios išimtis yra Italijoje ir Rumunijoje. Taip pat informacija apie skundus. Kai kuriuose valstybėse narėse, tik tai dviejose valstybėse narėse, Lenkija ir Rumunija turi procedūrą, kur yra numatyti terminai, per kiek laiko reikia išspręsti skundus, o kitos valstybės narės neturi skundų centrinio registro, kad būtų aišku, kokios yra pagrindinės sritis, kur yra problemų gyvūnų gerovės srityje ir kad būtų galima priimti tinkamus sprendimus. Komisijos 12-15 metų gyvūnų gerovės strategija pripažino, kad reikia gerinti sinergiją tarp gyvūnų gerovės priemonės su BŽOP. Ne vien tik tai taikant e, kaimo plėtrą, bet ir atitikties mechanizmą, nes atitikties mechanizmas susijęja išmokas ūkiui su gyvūnų gerovės minimaliais standartais, o kaimo plėtros politika skatina ūkininkus siekti aukštesnių standartų. Vienas iš pagrindinių mūsų ataskaitos e, dalykų yra tai, kad e, ryšys su ūkio politika, ūkio politika turi būti stipresnis. Valstybės narės na, numatė tinkamą sąrangą, kad būtų e, atitikties patikrinimai gyvūnų gerovės srityje. Tačiau dar daug ką galima pagerinti, koordinuojant oficialius patikrinimus. Taip pat buvo atvejų, kur taikomos baudos, jas taiko mokėjimo agentūros ir jos nėra proporcingos pažeidimų sunkumui. Mes įvertiname, kad gyvūnų gerovės kaimo plėtros priemonė turi gerų pavyzdžių, veiksmų pavyzdžių, kurie yra naudingi gyvūnams ir yra siekiama aukštesnių negu minimalus reikalavimai. Pavyzdžiui, yra didesnė arties reikalavimai e, gyvūnų e, partuose arba, pavyzdžiui, e, vasaros ganyklų reikalavimai arba, pavyzdžiui, kraikas e, e, ūkiauliams, bet tokia priemonė neplačiai naudojama. Tik tai e, Lenkijoje ir iš tų e, šalių, kur aplankėm, tik tai Lenkija ir Prancūzija to netaikė. Ir e, yra, Prancūzija yra tikslas taikyti kaimo plėtos fondus tam, kad ūkininkai gerintų gyvūnų gerovę. Mes patikėme rekomendacijas komisijai. Pirmiausia, tai vertinti gyvūnų gerovės strategiją ir atspindėti, nurodyti, kaip, e, kaip spręsti tos klausimus numatytos numatytus išvadose, pavyzdžiui, kaip pagerinti gyvūnų gerovės teisės aktų peržiūrą. Toliau e, įgyvendinimo strategiją reikia plėsti tam, kad e, valstybės narės turėtų laiko gyvendinti komisijos rekomendacijas tam, kad būtų išvengta ilgalaikių problemų. Toliau e, gerinti koordinaciją tarp oficialių patikrinimų ir atitikties ir taip pat naudoti kaimo plėtros paramą tam, kad būtų steikiama nu, gyvūnų gerovės tikslų, taip pat keistis gerąją praktiką ir suteikti galimybę ūkininkams naudotis iniciatyvomis ir kad būtų paskat, paskatos, kad jie stiprintų gyvūnų gerovę. Gerbėmieji, galiausiai aš norėčiau na, pabrėžti trejatą svarbiausių klausimų, kurie yra reikšmingiausi jums, nes dabar pradedame diskusijas, kaip turėtų atrodyti žaupo ateitis. Vienas klausimas, kuris labai svarbus, yra 14 priemonė kaimo plėtros programoje. Mūsų požiūriu, tai yra labai įdomi priemonė, labai toli siekianti ir ji padeda tam, kad realiai pagerėtų gyvūnų gerovė praktikoje. Tai tarsi veiksmas, kaip sakykime, reikalavimas taikyti šiaudų kraiką keuliams arba reikalauti didesnės erdvės gyvūnams, jų vasaros ganyklose, galvijams. Tai yra įdomios priemonės ir ypač jos yra skirtos mažiems ir vidutinio dydžio ūkiams, ne pramoniniams ūkiams. Tačiau, kad šita priemonė būtų naudojama, tik e, ji panaudoja 1,5 milijardo eurų. Didžiausias partneris buvo Rumunija, kur buvo panaudojama maždaug 30 procentų e, viso finansavimo. 18 valstybių narių naudojasi šią priemonę, viena nesinaudojo visai. Tai yra na, daugiau negu per ateinančią finansinę perspektyvą, negu 7-13 metais buvo 15 valstybių narių, dabar yra 18 valstybių narių, bet dar ne visos. O tai yra labai konkreti priemonė, konkretus instrumentas, tam, kad realiai pagerėtų gyvūnų gerovė. Toliau antras dalykas tai yra kontrolės sistema. Ja reikėtų patobulinti, ypač e, koordinavimas tarp oficialių veterinarinių patikrų ir e, atitikties e, patikrinimų. Nu, ir toliau skerdymės skerdyklose. Na, kai e, dirbau e, Žemės ūkio komiteto vicepirmininku, apie tai buvo daug kalbama. Aš buvau pranešėjas e, skirtimo klausimų reglamentais ir apie tai buvo diskutuojami devintais metais. Mes sakėme, kad skilimas neapsvaiginus turėtų būti išimtis tik tai tada, kai to reikalauja religinė praktika. O dabar e, tai yra e, situacija, kai yra visiškai e, kitaip valstybės narėse labai mm, ribota Vokietijoje, o Lenkijoje labai atvirai taikoma. Tai yra skirtinga, skirtinga mm, situacija, nes Lenkijoje buvo visiškai uždrausta 13-14 metais naudoti ne, skersti neapsvaiginus, o Konstitucinis teismas sprendė, kad tai yra kad tai prieštarauja konstitucijai, kad religijos laisvė ir taip toliau, tai dabar visiškai atvirai naudojama. Klausimas diskusijoms yra tai, kad reikia turėti, kad turim tą pačią reglamentą, bet skirtingą praktiką valstybės narėse. Manau, kad tai reikia pakeisti. Tai dėkui, ponė pirmininkė, tiek e, pradžiai ir esam pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Dėkoju. Žodis pranešėjui, ponui Dorman. John Dorman. Atsiprašau, pavardė kaip pavardė, bet mano, mano tarimas gal ne visai toks, koks turėtų būti. Dėkoju. Ar man suteikėte žodį, kad pristatyčiau pranešimą dėl gyvūnų pervežimo? Dabar ar kaip? Atsiprašau, susimaišiau, sako pirmininkė. E, dabar atstovas iš e, auditorumų pasisakys, o jūs kitose diskusijose? E, Dėkoju, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai malonu girdėti, jog mes dirbame toje pasiričioje srityje tuo pačiu lygiu tam, kad būtų pagerinta gyvūnų gerovė. Taigi mes dirbame ir Europos parlamente tą pačią linkme. Deja, labai gaila, kad kai kurios valstybės narės vis dėlto dar šiandien mano kitaip. Kaip kad pranešime yra pasakyta, mes žiūrėsime, ką galime būtų padaryti šioje srityje ateityje. Todėl labai malonu girdėti, kad vis dėlto yra įmanoma kažką padaryti, yra įmanoma panaudoti dalį lėšų skiriamų šiam sektoriui tam, kad būtų pagerinta gyvūnų gerovė. Aš nekantrai lauksiu e, sėkmingų diskusijų dėl to, ką mes galime konkrečiai padaryti šioje srityje. Ką mes galime, pavyzdžiui, padaryti gyvūnų gerovės labui iš e, žemės, ūkios, skiriam, žemės ūkiui skiriamos paramos. Uh, Labai džiaugiuosi, kad ir audito rūmai imasi šio klausimo. Tikrai manau, kad įmanoma pagerinti gyvūnų laikymo sąlygas ateityje. Dėkoju, ponai Dorman. Taip pat šią pačią temą turėtų pasisakyti. Voorzitter, dank u wel. Pane Strajer. Uh, ik heb met volle, vol... Dėkuoju, pirmininkė. Klausiausi su susižavėjimu šio pasisakymo. Aš esu iš Niderlandų ir jeigu gerai išgirdau, nieko apie Niderlandus negirdėjau. Taigi mano klausimas būtų, kaip yra su situacija Niderlanduose. Aš nelabai suprantu, kodėl apie tai nekalbėjome. Aš žinau, kad pavyzdžiui apsvaiginimas skerdyklose Niderlanduose yra privalomas. Tačiau tai automatiškai nėra pritaikoma. Pavyzdžiui, kaimo plėtros 14 priemonė, dabar jeigu pažiūrėtume detaliau, kaip galima būtų plačiau tai pritaikyti. Ką tik tai buvo pateikti pateiki, pakeitimai, tiksliau iki e, trečios, daly, trečios valandos šiandien tai buvo padaryta, Tačiau kaip yra dabar e, situacija skirtingose valstybėse narės, tarkime, šiaudų kraiko keuliams atveju. Aš žinau, kad kai kuriuose fermose, net, ūkiuose tiksliau, netgi yra šildomos grindys, kurios nebūtinai yra naudingos keuliams. Praeitą savaitę štai pavyzdžiui man buvo paaiškinta, kad e, karvių laikymas e, uždarose patalpose tvartose ne visada yra blogas dalykas. Mes juk turime kontrolės patikrinimo sistemas, turime nusistovėjusią sistemą Europoje, turėtume į tai pažvelgti iš europinės perspektyvos. Ko gero, ne vien tik tai apie kaštus ūkiams turėtume kalbėti, juk patiriamos išlaidos e, ūkiuose labai skiriasi ir ko gero dėl to konkurencijos iškraipimo taip pat nenorėtume naujoje BŽUP. Dabar žodis ponui Hoslin. Ačiū, e, ponia Vaičiakovski, už pranešimą. Tikrai labai teigiamas pranešimas. Taip tikrai standartai skiriasi valstybėse narėse, daug šalių naudojasi išimties nuostatomis. Štai pavyzdžiui, Vokietijoje taip pat e, tam tikrais aspektais yra, yra pasitelkiama išimtis kastracijai, pavyzdžiui, kitose valstybėse narėse yra e, išimtis pritaikomos, kaip žinia, kastracijos standartai labai skiriasi valstybėse narėse. Tačiau dabar ar tikrai galime leisti, kad taip skirtingai būtų interpretuojami standartai valstybėse narėse? Iš principo juk turi būti numatyti įstatymai, įstatymais turi būti užtikrintas e, suharmonizavimas. Tai kaip dabar gali egzistuoti tokie skirtumai dideli? Be to, taip pat sakėte, kad kai kurios valstybės narės nepasinaudoja uh, finansavimu bei e, technologijomis, kuriomis siekiama pagerinti e, gyvūnų gerovę pagal antrąjį ramstį. Taigi, ar dar įmanoma pagerinti tuos gyvūnų laikymo standartus? Kaip žinia, negalima tokių situacijų toleruoti amžinai ir, ką žinai, ar čia savanoriškumo priemonių pakanka. Be to, dar dėl patikrinimų inspekcijų. Jūs sakėte, kad kontrolės lygis valstybėse narėse labai skiriasi. Tai vėlgi, ar nereikėtų čia harmonizavimo didesnio? Bavarijoje maždaug kas 20 metų yra patiriama kontrolė ūkiuose. Ar tikrai tokia situacija turi būti toleruojama? Pavyzdžiui, rizikos analizės prasme. Na nu, ir dabar galiausiai skerbi, skerdimas. Uh, Taip, yra čia religinių aspektų, bet štai pavyzdžiui, Vokietijoje buvo galutinai uždarytos trys skerdyklos, todėl kad gyvūnai pirmiausia buvo ne, neapsvaiginami arba tiesiog buvo skerdžiami gyvūnai, kurie neturėjo būti skersti, taigi dėl standartų nesilaikymo buvo uždarytos tos skerdyklos. Taip pat buvo pasiūlyta pritaikyti e, video kontrolės e, filmavimo paslaugas kai kuriuose e, skerdyklose. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū. Dabar žodis. Žodis poniai Nočia, dvi minutės. Aš norėjau pasisakyti kitų klausimų, per anksti pakėliau ranką. Pone Muller. Ačiū. Ačiū už e, ataskaitą auditorumams. rūmams. Jūs čia siejate BŽUP, tiesioginės išmokas ir gyvūnų gerovę. Kalbėjote apie tris aspektus. Pirmiausia, gyvūnų apsaugos lygis ūkiuose pačiuose. Ar manote, kad vis dėlto reikia dar gerinti, tobulinti šią sistemą Europoje? Pasižiūrėjus į skaičius, matome, kad daug ūkininkų netgi tinkamo išsilavinimo neturi. Na, o kas dėl gyvūnų pervežimo transporto? Ar nereikėtų griežtesnių sąlygų pervežėjams taikyti? Man e, kažkaip savaime suprantama, atrodo, kad turi būti laikomas įstatymų. Jeigu jūs sakote, kad trūksta patikrinimų kontrolių, tai gal reikėtų čia griežtumo daugiau. Na ir galiausiai skerdimo srityje kiltų klausimas, ar tikrai yra sudaromos tinkamos darbo sąlygos, kad darbuotojai tinkamai atliktų skerbimą, skerdimą tiksliau su iš ankstiniu apsvaiginimu. Jūs savo pasisakymę sakėte, kad yra daug skirtumų tarp valstybių narių. Taigi, ką jūs rekomenduotumėte šioje srityje? Ką galima būtų padaryti tam, kad būtų didesnis harmonizavimo lygis užtikrintas ir kad nebūtų konkurencijos iškraipimo tarp valstybių narių? Dėkoju. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Vojčiakovskijui. Pirmą kartą Europos audito rūmai atliko tokio tipo tyrimą. Tai yra labai svarbus klausimas svarbės rytis. Atrodo, kad e, taisyklių yra, bet jos nėra tinkamai įgyvendinamos. Mane šokiravo tai, kad tiek daug valstybių narių visiškai ignoruoja gyvūnų gerovės e, taisyklės. Štai pavyzdžiui, ES gyvūnų gerovės apsaugos taisyklės yra vienos iš griežčiausių. Tačiau dabar, jeigu pagalbėtume apie draudimą laikyti paukščius narvuose, tai tai ko gero ilgai dar užtruks, kol galiausiai bus tai gyvendinta. O be to, komisija savo kadencijos pradžioje sakė, kad neketina jokių teisės aktų e, šioje srityje leisti. Taigi galima supanuoti, kad tokia situacija dar tęsis. Ar e, tikrai dabar ES bus ir toliau lyderė naujų taisyklių, gyvūnų gerovės taisyklių srityje. Kinija matome, kad kyla ir gal net konkuruoja su ES šioje srityje. Ar jūs manote, kad prasminga vertinti senąją strategiją, jeigu nėra ketinimo jokio parengti naująją strategiją, kaip kad Europos parlamentas prašė? Mes turime užpildyti tas spragas tarp ambicingų teisės aktų ir netinkamo jo įgyvendinimo. Taigi tas atotrukis turi būti mažinimas, mažinimas tiksliau. Ir jeigu kažkas nepadaroma, turi numatomos būti nuobaudos. Taip pat norėčiau padėkoti už šią ataskaitą gerbiam pranešėjui ir kaip e, supratau, kad buvo tyriama e, padėtis, e, kalbant apie gyvenim, gyvūnų gerovę dviejose e, naujosios, nu, naujose šalise ir senos, trijose senosiose šalise. Aišku, yra skirtumai tarp e, senųjų ir naujųjų šalių, e, kaip e, tokios šalis jos įgyvendina žaupą 14 metų, o senosios šalis e, gyvenina tą politiką daug seniau. Taigi aš norėjau pažiūrėti, koks yra skirtumas, kalbant apie gyvūnų gerovę, na, jeigu galima palyginti gyvūnų gerovę tarptų dviejų naujų ir senų trijų e, šalių kur yra geresnė padėtis ir e, dėl ko. Antras dalykas, jūs kalbėjote apie priemonės, kurias naudoja kai kurios šalis ir apie kuklius rezultatus Ir čia yra kalbama apie pusantro milijardo eurų per septynis metus. Tai tikrai yra nedidelė suma. Dėl ko taip yra? Ar yra mažas valstybių narių susidomėjimas tokiamis programomis, ar jos nenori jas įtraukti į savo politiką, nacionalinę politiką, ar yra dėl to, kad komisija taiko atsargų požiūrį, kuri tikrina tokius projektus ir galiausiai kuo tai baigėsi. Ačiū labai. Gracias, señor Kuzmiu. Eh, la comisión. Dėkuoju Jums. Ar iš komisijos dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, tuomet diskusijoms apibendrinti suteikiu žodį ponui Vojcechovski. Labai ačiū. Aš atsakysiu E, savo gimtąją lenkų kalbą. Atsakant į ponios Šar klausimą, kai dėl Niderlandų, tai mes pasirinkame kontroliuoti penkias valstybės narės, tai buvo Vokietija, Prancūzija, Italija, e, e, Rumunija ir Lenkija, tai yra šalis, kur daug yra uh, E, gyvūnų, nes juose yra daugiausia gyvūnų e, laikomūkėse visoje visoj sąjungoje, tai vienas iš kriterijų. O Niderlandai nebuvo tiesiogiai tikrinami, bet mes kontroliavom Europos Sąjungą, na, kaip e, mes komisiją kontroliavom ir jos veiklą, kaip jį veikia įvarse valstybėse narėse. Kalbant apie E, skelbimą. Mes nekalbam apie ritualinį skelbimą, mes, skerdimą. Mes kalbam apie skelbimą be apsvaiginimo. Žinote, apie ką kalba. Ir buvo ir kitose klausimuose atspindėta taip, yra e, problema, nes yra labai skirtinga praktika skerdimo. Ir iš tikrųjų nėra apibriešta nes tai yra vien, vienas iš postulatų, kad turi būti aiškiai išdėstyta ir jūs tai turėtumėte pagalvoti, nes jūs esate e, įstatymdaviai, nes nėra aišku, kokie yra religiniai reikalavimai, tai nėra patikslinta, ar e, skirdimas e, yra susijęs su religiniais reikalavimais, tai yra tik tai vietos bendrovės, religinės bendrovės poreikiams, ar e, kaip daryti su eksportu, ar tai paliečia ir eksportą, e, skirdimo eksportas, arba eksportas į šalis, kurios, kurios reikalauja tokio skirdimo būdo, ar čia yra išimtis ar nėra išimtis, tai teisės aktuose tai nėra aišku. Tai, tai reikia pasvarstyti ir išaiškinti, kadangi yra skirtingos praktikos, na, jau nebekalbėjom apie humanitarinius aspektus, bet tai netitinka sąžiningos konkurencijos ES rinkoje reikalavimų, nes nėra aišku. Ir yra skirtingos praktikos konkrečiose valstybėse narėse. Tai yra vienas iš klausimų, kuris turi būti diskutuotas, analizuojamas ir galbūt reikia keisti teisės aktus ES. Taip pat e, ponas Važding apie tą patį kalbėjo. Tai jau tikiuosi atsakiau e, į klausimą šią temą. Tai yra klausimas, kur reikia, e, reikalingi rimti debatai. Kiek leidžiam tokio, tokį skerdimą? Nes, pavyzdžiui, Vokietijoje kontroliavome Reino Vestfalijos žemėje, vieną iš Vokietijos žemė, bet ir dar žiūrėjom visa, visus Vokietijos teisės aktus tai yra labai ribojantis ir e, skalė, kiek galima skirsti be svaiginimo, tai yra labai siaura, labai nedaug tokių atvejų Vokietijoje. O Lenkijoje apie tai net nežinoma, nes nėra aišku, kiek, ne, pavyzdžiui, įmonių yra e, taiko tokį skerdimą, kiek gyvūnų taip yra paskerdžiami ir nėra aišku, kiek tai atitinka vietos bendrovės reikalavimus, kalba apie religinės bendruomenės, kiek reikia eksportui tokių kiekių. Jeigu būtų vieninga vienoda, vienodi teisės aktai, bet vis tiek yra mm, skirtingos praktikos valstybės narise, tai čia reikia keisti, nes auditorumai gali parodyti, kad įstatymo leidimo valdžios tikslas arba užduotis yra padėti pakeisti. Dėkui, poniai Zamakamp. Dėkui Jums už, pozityv, už tai, kad pozityviai žiūrite mūsų ataskaitą. Na, aišku, yra problemų su vykdymu. Teisės aktai gyvūnų gerovės rytyje, na, pagrindinės, daugiausiai dėmesio reikia, dėmesio reikia skirti ne naujų teisės aktų kūrimui, o patikstinti, pagerinti kontrolės sistemą, kad tai būtų veiksmingas, efektingas, efektinga kontrolės sistema ir kad būtų laikomasi aukštų standartų, kurie yra numatyti. Ar Europa lieka lyderių gyvūnų gerovės rytį. Na, manau, kad ir toliau išlieka lyderių ir jeigu kitos šalis mus vejasi, kalbant apie e, standartus, tai tik geriau, tuo reikia džiaugtis, kad pasaulyje irgi e, sprendžiama gyvūnų gerovės arba gyvūnų apsaugos problema, o patys geriausi standartai neįvykdys savo vaidmens, jeigu praktikoje jų nebus laikomasi. Ponas Kužmiuk klausė apie seną naują sąjungą. Na, kontroliam tikrinom penkias valstybės narės, tai čia sunku kažkokią skalį numatyti. Kiekvienoje šalyje buvo gerų ir blogų praktikų pavyzdžių. Ir turiu pasakyti, kad nėra skirtumo, nėra kažkokių skirtumų ypatingų Na, galiu pasakyti, kad e, palyginus nemažai gerų praktikų yra Italijoje. Patikrinimas Italijoje, Sardinijoje, pavyzdžiui, labai geras yra įrodymas, jeigu kalbėsim apie tai, kaip vykdama 14 priemonė, tai tikrai viskas tvarkoja ir e, tyrėme, ar yra interesų konfliktas, ar, ar e, veterinarinė kontrolė yra laisva, ar jos nesaisto kažkokie interesų e, konfliktai. Ir tikrai buvo geras sprendimas priimtas ir siekiant išvengti interesų, interesų konflikto. Na, kas yra negerai, tai tiek metų truko direktyvos įgyvendinimas E, tai yra dėl gyvūnų, dėl, atsiprašau, dėl, dėl paukščių pešimo, tai 13 metų buvo įgyvendintas, užtruko 13 metų, kol buvo įgyvendintas teisės aktas. Na, yra skirtingos problemos skirtingose valstybėse narėse. Ir, na, nėra tokios skalės ir mes to nedarėm ir ne, neišeitų to ir padaryti, nes yra gerų ir blogų pavyzdžių visose tikrinamose valstybėse narėse. Ir galiausiai Dėl 14 priemonės jūs e, užklausėt, tai yra valstybių narių pasirinkimo reikalas. Valstybės narės nusprendė, ar nori naudotis e, šią priemonę ar ne. Ir tos, kurios pasinaudojo, na, vertiname, kad apskritai buvo ten e, daug problemų, tai yra buvo grėsmė, kad bus dvigubas finansavimas, kad pavyzdžiui dėl 14 priemonė jie buvo finansuojamos tos priemonės, kurios jau buvo kitur, pavyzdžiui, maisto, pagal maisto kokybės priemonė buvo finansuojama. Na, aišku, galima išvengti klaidų, užtaisyti klaidas tai yra, bet tikrai tai buvo pas geriausias būdas gyvūnų gerovės patobulinimui, tai yra skatinant ūkininkus taikyti geresnę praktiką, nebausti. Baudimas, aišku, jeigu nėra laikomasi minimalių standartų, tai turi būti baudžiama, tačiau geresnį efektą suteikia skatinimas kelti standartus. Ir tas 14 priemonė yra pavyzdys, kaip yra jungiama gyvūnų gerovė, rūpinimasis gyvūnų gerovė ir rūpinimasis ūkininkų padėties gerėjimu. Tai čia ir gyvūnams naudinga, ir ūkininkams naudinga. Tai mane nustebino Lenkijos. Uh, tvirtinimas, valstybės vyriausybės tvirtintas, kad sumažins ūkininkų konkurencingumą, bet ne, absoliučiai ne. Tokia pagalba kaip tik didina jų konkurencingumą. Na, bet tai yra valstybių narių reikalas. Komisija, na, galbūt reikėtų, turėtų skatinti naudotis šią e, priemonę, bet tai čia valstybės narės ir ją renkasi. Atsiprašau, dar vienas klausimas. Na, dar įdomus klausimas, ponė Miller uždavė dėl gyvūnų vežimo, ar nereikėtų didesnių, aukštesnių reikalavimų taikyti e, gabentojams, gabentojų firmams. Na, taip, e, teisės aktai apibrėžintis transportavimą apibrėžia sąlygas, kurių turi laikytis transpor... gabentojai. Bet kai dėl gabenimo, dėl transporto, tai yra kita, kitas reikalas. Tai yra klausimas, atsakai, reikia atsakyti klausimą, kodėl. Kodėl yra daug, daug ilg, ilgalaikių vežimų, kodėl tai yra e, gabenami ilgais atstumais ir pono Dorman pranešime yra iškeltas klausimas 15 punktą, jūsų dokumento projekte yra apie tai kalbama. Taigi reikia pažiūrėti, įsiaiškinti, kodėl tas e, vežimas, kam reikia vežti, kas prisima išlaidas už vežimą, jeigu veža gyvūnus tokiu, tokius ilgus atstumus, kur, pavyzdžiui, buvau prezentacijoje, kur ponas Dorman pateikė ir organizavo ir ten buvo pateikti, pavyzdžiui, na, dramatiški rezultatai, kai galvijai iš e, Airijos į artimuosius rytus vežami laivais, na, bet tai kam, kam taip simoka, kas prisima išlaidas, jeigu mes kalbam tiek daug apie oro taršą, transportas yra vienas iš didžiausių oro taršų šaltinių ES, tai galbūt reikia pagalvoti, ieškoti kito sprendimo, kad mm, ilga, il, vežimas ilgais e, atstumais, kad jie tiesiog neapsimokėtų, nes jie turėtų būti tokie, būtų finansinis sprendimas, kurie e, kurie, kurie pasakytų, kad neapsimoka gyvūnus vežti, to, gyvūlius vežti tokiais dideliais atstumais. Na, net ir didžiausiamis e, pastangomis neįvykdysi tų reikalavimų, jeigu yra kilometrų, tūkstančius kilometrų gabenti tuos e, gelbėjus reikia. Tai reikia ekonominių sprendimų ieškoti, kad nebūtų tokių ilgų atstumų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai ačiū už galimybę pristatyti savo ataskaitą jums e, šiam komitetui. Ačiū labai. Muchas gracias. Dėkoju. Dėkoju Jums. Visų vardų pristatymas buvo labai įdomus. Šio pranešimo turime tris klausimus susijusius su gyvūnų gerovė. Dabar bus pristatoma Europos parlamentų tyrimo tarnybos tyrimas dėl reglamento EB numeris 12005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant. O aštuntas klausimas bus pono Dorman pranešimo įvertinimas. Taigi dabar septintas klausimas - studijos pristatymas, tyrimo pristatymas. Dėkoju auditorumo atstovui, kad čia dalyvauja. Taigi septintas klausimas darbo tvarkėje dabar. Kai žinote, šiuo klausimu mūsų komitetui pirmininkų tai suigas sūrė, siūlė e, tirti, kaip yra neteisingai valdoma, e, kaip, kaip neteisingai gyvendinimas reglamentas 1.2005, e, kai vežami gyvūnai ir atliekamos su tuo susijusios operacijos buvo atlikta studija dėl šio tokio svarbaus reglamento. Taip pat noriu pabrėžti, kad šis pristatymas yra labai glaudžiai susijęs su mūsų kolegos pono John Dorman pristatytų pranešimu. Ir taip pat jis pristatys dar vieną e, aštuntajame klausime Abu du klausimai buvo užsakyti parlamento tyrimų tarnybos. Pirmoji studi... Pirmasis tyrimas yra e, reglamentas EB numeris 12005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas. Taigi du pranešėjai Na, o antras e, tyrimas yra pranešimas dėl reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos vežant es viduje ir už jos ribų įgyvendinimo. Tai čia irgi yra du bendrautoriai, ponas Hans Podler ir ponas Ogalbet. Taip, taip pat abu iš Niderlandų. Man labai malonu pasveikinti poną Baltusen, pirmosios studijos autorių, Ir dabar ponui Valtusen 15 minučių skiriama, o tada bus klausimų ir atsakymų serija kaip įprasta. Tačiau prieš tai žodis poniai Alina Dinu iš e, Europos parlamentų tyrimų tarnybos. Ji būtent pakalbės pirmojų klausimų. Chair, Dėkuoju pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Labai džiaugiamės galėdami pristatyti Europos įgyvendinimo vertinimą. Buvo atliktas e, ekspost vertinimo e, skyriaus šis darbas. Taigi norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad e, mūsų skyrius jau yra atlikęs per šią kadenciją 61 ekspostį vertinimą, o šis vertinimas yra pirmasis Agri komiteto užsakymu. Aišku, mes tikimės, kad tai, yra, tai bus tik tai ilgom bendro mūsų darbo pradžia. Keletą aspektų norėčiau čia išskirti. Pirmiausia, gyvendinimo įvertinimo metu negalėjome pilnai įvertinti reglamento gyvendinimo dėl e, priežasčių, kurios išdėstytos įžangoje. Tačiau e, remiantis analizuojamais elementais, kad e, ne vienareikšmiškas čia yra įgyvendinimas, tai reiškia, kad yra ir progreso, taip pat ir problemų lygiai taip pat yra problemų su visais, e, su visomis suinteresuotomis šalimis, kas dėl įgyvendinimo. Na ir galiausiai e, paskutinė mūsų pastaba. Mes rėmėmės e, turimais duomenimis, jokie nauji duomenys šiam vertinimui nebuvo renkami. Kaip kad jau pirmininkė sakė, ponas Baltusenis Wagening Economic Research jums uh, pateiks detalesnį pristatymą abiejų studijų. Dėkoju. Ačiū poniai Vinu. O dabar ponas Baltusen. Jam 15 minučių skiriama. Thank you, Chairman, for... Ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte man žodį. Aš pasistengsiu baigti savo pasisakymą per mažiau nei 15 minučių netgi. Kiekvienais metais milijonai gyvūnų yra pervežama Europos Sąjungoje ir ilgi atstumai yra nuvažiuojami juos e, pervežant. Būtent todėl nuo 2005 metų galioja reglamentas, kurį dabar aptarėme. Kaip jau buvo pasakyta prieš tai, tai nėra išsamus vertinimas reglamento gyvendinimo, mes tiesiog e, didesnį dėmesį teikiame kai kuriems aspektams, kaip kad e, e jau buvo pasakyta. Mūsų tyrimas remiasi mokslinė literatūra, egz, egzistuojančiais duomenimis valstybių narių pateiktais duomenimis. Taip pat buvo keletas e, interviu pravesta e, tam, kad patikrintume, ar mūsų analizės rezultatai yra tinkami. 2009-2015 metų laikotarpis buvo pasirinktas šiam vertinimui. Ankstesnis vertinimas buvo atliktas maždaug dviejų metų po įgyvendinimo laikotarpį vertinant Ir dar pasakysiu, kad apreptis buvo tyrimo ribota, mes apsiribojame ūkių gyvūnais, mes nedirbome su žuvų ir naminių gyvūnų klausimais. Iš viso keturi e, klausimai čia svarbiausia buvo bendrasis e, reglamento įgyvendinimas valstybėse narėse, Taip pat pervežėjų kelionės žurnalus e, nagrinėjome, reglamento įgyvendinimas e, transporto srityje. Dabar jeigu pasižiūrėtume į bendrąjį įgyvendinimą, tai čia penki e, svarbiausi kriterijai. Pirmiausia, e, ar aktualus reglamentas. Taip, tarptautinis pervežimas vis dar yra aktualus. Dabar kas dėl veiksmingumo, e, sudėtinga tai įvertinti, paprasčiausiai todėl, kad mes neturime tinkamų rodiklių dėl gyvūnų gerovės. Taigi mes nieko negalime pasakyti, pavyzdžiui, apie šių, šių, šių sąlygų poveikiu gyvūnų geroviai. Dabar dėl veiksmingumo mes e, netikriname šio aspekto, nes nėra su kuo palyginti šio reglamento. Dabar dėl dėrėjimo. Tai čia būtų vairuotojų vairavimo ir polsio laiko teisės akto problemos būtų. Taigi, polsio laikas vis dėlto būtinas, nepaisant to, kad dėl to gali palgėti gyvūnų kelionė. ES pridėtinė vertė yra nelabai. Aiškiai, dabar kelionės žurnalų gražinimas, tai čia būtų transporto pervežimo įmonėmis FVO pranešimai rodo, kad vis dėlto situacija gerėja ES valstybės narėse. Vis dėlto labai skiriasi tarp valstybių narių situacija. Čia vėlgi iš FAO praneš, ataskaitų tai matome. Taip pat e, čia tyriame, kiek tokių žurnalų yra patikrinama, kiek, tiksliau, kokių veiksmų yra imamasi, kai at, yra užfiksuojama pažeidimų, bei kokių yra nuobaudų numatoma. Ir aišku, situacija labai skirtinga valstybėse narėse. Dabar e, dėl reglamento įgyvendinimo. Pagrindinis informacijos šaltinis valstybių narių ir FVO ataskaitos. Čia vėlgi matome, kad yra skirtumų tarp valstybių narių Ir aišku, įgyvendinimo harmonizavimo lygis čia yra padidėjęs ar valstybių narių, tačiau nepaisant to vis dar e, labai didelis skirtumai tarp nuobaudų nesilaikymo atveju yra. Ir taip pat yra dalyjamas gerąją praktiką įgyvendinant šį reglamentą tarp valstybių narių institucijų. Taip pat e, iš literatūros dėl EFSA, ką galiu pasakyti, nesu tikras, kad šios rekomendacijos, pavyzdžiui, jeigu bus įgyvendintos, ar tikrai padidės gyvūnų gerovė. Sudėtinga yra pamatuoti gyvūnų gerovę kaip po reiškinį, dėl to, kad trūksta rodiklių. Dabar pasižiūrėkime į e, ketvirtąjį aspektą - tinkamumas transportui. Na, remiamės čia prielaidą, kad transportas, perž... pervežimas kelia stresą gyvūnams. Gyvūnai turi būti puikios formos bei sveikatos, e, kai yra pakraunami į transporto priemonės. Taigi išvada būtų tokia, kad visus gyvūnus jų sveikatas, e, sveikatą reikėtų patikrinti prieš e, pakraunant e, į transporto priemonės pervežimą. O tai gali atlikti, pavyzdžiui, atitinkami subjektai atsakingi už gyvūnų pervežimą. Dabar kas dėl nesilaikymo atveju 2014 ir 2015 metų laikotarpis, dviejų metų laikotarpis buvo pasirinktas. Čia harmonizuotas registravimas nesilaikymo teisės aktų buvo pradėtas įgyvendinti. Šioje lentelėje matome, kad Didžioji dalis to nesilaikymo susijusi su gyvūnų pasirengimu transportu. 2014 metais 28 visų pažeidimų atvejų, čia galėtume pasakyti, buvo dėl to, o 2015 metais net 43 procentai tokių atvejų buvo. Dar dėl transporto pažeidimų, tai daugiausia būtų priekaištų dėl erdvės, aukščio, pavyzdžiui, transporto priemonių trūkumo. Na, dar pasikartosiu, pasakysiu, kad yra dideli skirtumai tarp valstybių narių, pavyzdžiui, patikrinimų skaičiaus atveju nuo 0 iki milijono per metus tas skirtumas yra. Kai kurios valstybės narės net nekasmet teikia ataskaitas dėl to. Ir būna metų, kai netgi jokio patikrinimo nėra užregistruota. Ar ir ko gero niekas net nėra patikrinta. Nuo nulio iki 7 procentų čia pažeidimų lygis, Airijoje tik tai 16,6 e, procentai e, yra pažeidimų užregistruota patikrinimo lygyje. Patikrinimo lygyje. Paukščiai dažniausiai yra tikrinami ir e, daugiausia pažeidimų yra užfiksuojama atvežus gyvūnus į skerdiklas. Taip pat matome, kad patikrinimų strategijos labai skiriasi valstybėse narėse. Kai kuriuose labiau remiamasi rizikos analizė, o kai, kur, o kai kuriuose mažiau. Matome, kad tas pats patikrinimų skaičius, kai atliekamas, tai labai skiriasi pažeidimų vis dėlto lygis nuo 0 iki 6-7 procentų. Tai pavyzdžiui, kai atliekama nuo 0 iki 5 tūkstančių patikrinimų per metus. Dabar, jeigu pasižiūrėtume į komisijos auditų pagrindinius rezultatus nuo 7 iki 17 metų, tai pamatytume, kad daug pažeidimų yra susiję su gyvūnų pasirengimu pervežimui. Taip pat e, problemų kyla užfiksuojant e, neštumo etapą. Vis dėlto yra taisyklė, kad e, deš, kai 10 procentų laiko yra likę iki neštumo pabaigos, gyvūnai neturėtų būti pervežami. Be to skiriasi nuomonės dėl to, kas yra tas pasirengimas gyvūnų pervežimui. Pavyzdžiui, kokio lygio kokio rimtumo turi būti e, trauma gyvūnų ar, ar sužeidimas tam, kad jie negalėtų būti pervežimi. Be to, dėl praktinių ir ekonominių priežasčių dažnai nusprendžiama, kad gyvūnas pasirengęs yra pervežimui, nepaisant to, kad situacija kartais kitokia yra. Ir be to, esminis klausimas čia būtų, ką tada daryti su gyvūnais, kurių negalime pervežti Na ir štai dabar rekomendacijos, kurios išriškėjo iš mūsų tyrimo rezultatų. Valstybės narės turėtų pateikti suharmonizuotus duomenis apie transporto patikrinimus bei pažeidimus turi būti dedama papildomų pastangų siekiant sumažinti pažeidimų lygį. Taip pat turi būti patobulinti patikrinimai inspekcijos gyvūnų pasirengimo prieš juos pakraunant. Be to e, reikėtų e, patobulinti ūkių žurnalų e, situaciją, kas dėl, pavyzdžiui, gyvūnų gimimo datos. Be to, reikėtų daugiau mokymų organizuoti tam, kad būtų paprasčiau įmanoma atpažinti, kai gyvūnai nėra pasirengę transportui. Taigi čia ir transporto srities darbuotojai bei valstybinių institucijų darbuotojai turi būti apmokomi. Be to, reikia ištirti ištirti valstybėse narėse, kaip supaprastinti e, skerdimą ūkiuose bei skerdyklose, kai gyvūnai negali būti pervežami. E, be to reikėtų mažinti ekonominės paskatas pervežinti gyvūnus, kai jie yra jauno amžiaus. čia yra toks nerašytas susitarimas dėl gyvūnų gerovės didinimo transporto srityje. Tas susitarimas egzistuoja tarp privačių įmonių ir valstybinių institucijų. Aš manau, kad tokie sustarimai gali tikrai padė, padidinti gyvūnų gerovę. Be to, reikėtų keistis informaciją bei žiniomis įgyvendinant gerąją praktiką Čia būtų svarbu dalintis informaciją. Galima būtų parengti, pavyzdžiui, pervežimo vadovus, gidus. Štai visai neseniai tai būdavo padaryta bendradarbiaujant NVO ir pervežimo bendrovėms. Matome, kad NVO prisideda prie transporto bendrovių, pervežimo bendrovių e, elgesio pokyčių. Be to, informacijos keitimasis ir žinių keitimasis galėtų prisidėti prie e, to, kad būtų harmonizuojamas ir įgyvendinimas valstybėse narėse šių, šio reglamento. Na ir galiausiai norėčiau padėkoti visiems už dėmesį. Dėkuoju. Dėkoju, ponai Baldusen. Dabar žodis pranešėjui ponui Dolman. Tak, tak øh, for det, og tak for, for de her øh, ord. Om... Labai ačiū. Dėkuoju už tai, ką pasakėte apie padėtį tiek kalbant apie problemas, tiek apie pažangą. Ir tai rodo, kad e, dar likia iššūkių. Yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių. Ką aš galvoju Na, galvoju, kokios yra galimybės, kad mes galėtume kažką suderinti, suderinti būdą, kaip mes elgėmės su gyvūnais, kad nekiltų tokių situacijų, kokie yra dabar, kai yra paskatos, ypač ten, kur padėtis yra blogiausia, tai tos blogosios šalis, kad jos, pavyzdžiui, būtų skatinamas netransportuoti ne, ne gyvulių. Ir jeigu transportuojama gyvūnus už ES ribų, tai jie daug laiko praleidžia niekieno žemėje, pasienyje. Ir tada Dar klausimas, kaip tvarkome duomenis, kai, kurias gaunam apie gyvūnų gabenimą, kada žmonės gali, pavyzdžiui, siūsti e, gyvūnus ir priimti. Ir manau, kad pažanga nėra pakankamai didelė. Tai klausiu, kiek dar reikės laukti, kol gyvūnų gabenimas taps normalios kokybės. Dėkuoju dabar, ponė Neufelen. Labai ačiū. Aš norėčiau atsiliepti į kai kurios teiginius jūsų, iš jūsų pristatymų ir savo pastabų. Jūs sakėte, kad žinote, kad naudojat gerai žinomus duomenys. Na, aš kiek žinau, šitie duomenys buvo pateikti Europos Sąjungoje, bet kol kas Europos Sąjungoje nėra išorės patikrinimo. Pagal teisės aktus mes esame atsakingi už transportą iki paskirties vietos. O jeigu paskirties vieta yra Irakė ar kažkur ten Rusijos pakraštyti, mes už tai esame atsakingi. Ką norėčiau žinoti? tai jūs kalbėt apie duomenis ir ar tai yra tik tai apie Europos teritoriją, ar tai yra ir susijęs su reikalais už Europos Sąjungos ribų. Jūs sakėte, kad didžiausios problemos yra susijusios su gyvūnais, kurie netinka transportavimui. Jūs taip pat sakėt, kad e, e, jūs sakėt, kad kartais ir transporto priemonės aukštis nėra tinkamas. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra priimami netinkami sprendimai, jeigu, pavyzdžiui, asmo nori, nori gabenti gyvūną, gyvulį, kuris nėra tinkamas e, gabenti, tai yra asmeninis sprendimas, bet tai struktūrinė, struktūrinių požiūrių neteisingas sprendimas. Kaip, pavyzdžiui, e, transporto priemonė važiuoja paimti gyvūnų, jeigu tos transporto priemonės aukštis nėra tinkamas. Aišku, vairuotojas žino, ar jis veš avis ar, ar karvės. Tai nėra individualus sprendimas, tai yra struktūrinis klausimas. Ir galiausiai jūs sakėte, kad NVO grupės pasiekė pažangos, padėtis pagerėjo. Na, aš manau, kad tai na, tikrai ES tai nėra gerai, jeigu mes turim laukti, kol NVO išspręs klausimus. Mes turim parengti teisės aktus, kurie padėtų tobulinti situaciją, o NVO di puikiai dirba, mes galim gauti šių patarimų, bet mes neturim jais pasikliauti. Be to, ką norėjau aš pasakyti. Mes kalbam apie kaimo vietovių stiprinimą, tai kodėl mes ir neskirdžiam kaimo vietovėse, kodėl, yra daug, kodėl nėra daug skerdiklų, kaip, kaip buvo, kodėl reikia sukoncentruoti skerdimą tam, kad prarastume darbo vietas kaimo vietovėse. Mes prarandam tą ryšį ryšys tarp gyvulių ir, ir skerdyklos. Tai kodėl nerei... Europoje yra skatinama uždaryti mažas skerdyklas ir transportuoti, gabenti gyvūnus ilgus atstumus. Nes jeigu tik tai leisim, tai staigiai pradės išdykstų skerdiklėlių kaimo vietovės ir pinigai liks kaime. Tai manau, kad didelis klaustukas, ar tai, ką mes darom, yra teisinga. Dėkuoju. Dabar e, žodis kitam prelegentui, vieną minutę. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau pavardę. Ačiū pirmininkė. Na, aš, aš supratau, kad man, mano eilė, na, trumpas klausimas, bet labai svarbus. Svarbus kalbėtojams, aišku, ačiū už tai, ką jūs pasakėte. Problema yra iš tikrųjų įgyvendinimas ir teisės aktai Europoje. Kai dėl įgyvendinimo, na, iš tikrųjų reikia vieną kartą išspręsti jeigu yra tinkami teisės aktai, tai turi būti ir atitinkamos sankcijos. Ar galėtumėte apie tai pakalbėti? Aš kalbu ir apie transporto priemonės, apie jų atitikimą. Nes yra dešimties valandų kelionė, tinkama transporto priemonė, tai gerai, bet jeigu yra pusę valandos kelionės, o transporto priemonė yra nepakenčiama, tai aš nesuprantu, kodėl mes netaikom kažkokių kitų būdų. Toliau, skirdimas ūkiuose, norėčiau apie tai daugiau sužinoti, nes kiaulės ir, ir, ir karvės ir bet kurie kiti gyvūnai ir galvijai, kurie yra skerdžiami ūkija, turi paskui patekti į tiekimą, tai ar skaidimas tikrai lieka ne problema. E, zo weinig tijd hadden we om dit onderzoek uit te. Pane Hasingen, man atrodo tikrai labai gaila, kad turime tiek mažai laiko tokiems tyrimams atlikti. Aš norėčiau tik tai padėkoti už puikiai atliktą darbą, nepaisant laiko ir išteklių trūkumo. Pataisykite mane, jeigu klystu, bet jūs čia daugiausia dirbote su dviem aspektais. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie gyvūnų pasirengimą pervežimui, bei taip pat kalbėjote apie gyvūnų skerdimui. Dabar dėl gyvūnų pasirengimo. Norėčiau paklausti. Sakote, kad čia turėtų būti daugiau patikrinimų, kai e, yra atgabenami gyvūnai į galutinę destinaciją. Aš e, šiek tiek laiko praleidau rytų Europoje, e, žiūrėjau, kaip yra rengiamasi eksportui gyvūnų už ES ribų gyvūnai yra atvežami perkaitę, sutraumuoti, pervargę, nes jie jau yra trans, pervežti, kur transporto priemonėje praleidę tam tikrą laiką. Taigi, kaip jie gali būti pasirengę tolesniai kelioniai. Na ir dar matėme, kad įgyvendinimo srityje nėra viskas padaroma. Pavyzdžiui, nepatikrinami dokumentai, nėra veterinarų vietoje, nėra ir nuobaudų numatyta. Todėl nėra net ir kaip nubausti, jeigu pažeidimas užfiksuojamas. Ar visą tai atsispindi jūsų pranešime? Bet to dar nepamirškime ir korupcijos atvejų, kurių tikrai nemažai ES. matome dažnai, kad darbas nėra vis dėlto tinkamai atliekamas. Ačiū dabar žodis ponui Hoslin. Ačiū už pranešimą. Kodėl tiek daug pervežama gyvūnų Europoje? Taip, jie vežami į skerdyklas, bet e, taip atsitinka dėl to, kad skerdyklos tarpusavėje konkuruoja. Mes neturėtumėm tokios situacijos, jeigu būtų vienodos sąlygos sukurtos e, skerdykloms, gal nereikėtų tada galvoti, kaip čia sutaupyti kelis eurus. Jeigu valstybės narės kontroliuoja arba visai nekontroliuoja, kaip galima tą palyginti? Jeigu nekontroliuoja, tai aišku, kad e, klaidos tikimybė yra nulinė. Kaip e, užsitikrinti visiems vienodas kontrolės sąlygas ir taisyklės, ar komisija galėtų pasakyti, kad valstybės narės atlikdamos kontrolę turi laikytis vieno ar kito kriterijaus, nes aišku, kad jos pačios valstybės narės nerašys blogų ataskaitų pačios apie save, kad, ra, kad daro prastą, kad atlieka prastą kontrolę. Kartais sakoma, kad e, skersti vietoje yra sunku. Na taip, bet e, vis tik jeigu skerdžiame gyvulį vietoje, m, ganykloje, tai tada irgi turi būti išpildyta labai daug e, sąlygų. Bet gal galima būtų supaprastinti kai kurias sąlygas, kad tuos gyvulius galima būtų paskersti vietoje, ūkiuose. Jeigu siekiant taisyklių pagerinimo įsi, įsikiša nevyriausybinės organizacijos, tai Europos Sąjungai nieko čia gero. Mes kaip parlamentarai turime atlikti spaudimą, nes negalime laukti, e, kaip pasielgs nevyriausybinės organizacijos. Kokios mūsų galimybės šioje srityje? Dėkoju, ponas Buda. Dėkoju, pirmininkė. Daug elektroninių laiškų gaunu dėl šios problemos, dėl gyvūnų pervežimo, taigi daug žinučių gaunu, visuomenė yra labai susirūpinusi dėl gyvūnų pervežimo sąlygų. Manau, kad čia turėtume apie du skirtingus klausimus kalbėti. Pirmiausia, gyvūnai yra pervežami kaip importas. Taigi čia importas skirtas reprodukcijai, o be to dar yra gyvūnai pervežami ir skerdimui. Taigi, komisija turi reglamentuoti gyvų pervežimų gyvūnų e, klausimą, kai tie gyvūnai reprodukcija yra pervežami. Pavyzdžiui, kai yra perkami gyvūnai, tarkime, iš vakarų Europos e, šalies ir jie yra importuojami į Rumuniją, tai turime užsitikrinti, kad gyvūnai bus atvežti e, puikios būklės, nepaisant to, ar reprodukcija, ar kitais tikslais yra tai daroma. Tačiau, kai tik kalba pasisuka apie skerdimą, situacija yra kitokia. Ko gero, reikėtų didinti skerdimo galimybės vietoje, kur gyvūnai yra auginami kaip kad jau kolegos sakė, labai gerai būtų, jeigu skerdyklų turėtume visur, ten, kur gyvūnų yra, taip ir darbo vietų sukurtume ir visiems naudingiau dėl to būtų. Taigi gyvūnai turi būti pasirengę tinkamai puikios būklės prieš juos skerdžiant. Ir komisija galbūt turėtų pasirašyti susitikimą susitarimus su, e, tarkime, Izraeliu ar centrinės, cent, vidurinių rytų valstybėmis dėl jų e, būklės pervežimo metu, dėl gyvūnų būklės pervežimo metu. Mėsos kokybei taip pat turi įtakos ir gyvūnų pasirengimas transportui. Visa tai yra svarbu. Ačiū. Dabar žodis poniai Rubeito. Agora, agora creio que sim. Uh, eu vou abster-me de comentários genéricos sobre. Bendrais bruožais gyvulių pervežimo nekomentuosiu, nes apie tai išnekėsime svarstydami kitą pranešimą. Aš apie studiją norėčiau porą žodžių pasakyti. Nelabai supratau, ar dabar yra kaip nors atskiriama um, ūkininko atsakomybė ir vežėjo atsakomybė. Man atrodo, kad tą atsakomybę svarbu atskirti. Vienos ir kitos pusės interesai skiriasi. Žin, ūkininkas yra suinteresuotas, kad e, gyvūnas į galutinį kelionės tašką patek, pat, patektų kuo geresnėmis sąlygomis. Žinoma, juk jis juos myli, tuos gyvūnus, jis pats juos augina, bet ne vien tik dėl tos priežasties ir dėl komercinių taip pat priežasčių, nes jeigu jis, tas gyvūnas, atvyks ten geros būklės, ūkininkas gaus didesnį pelną. O e, vežėjai, visos tos įmonės paprasčiausiai nori tik vieno kad gyvūnas būtų pervežtas iš taško A į tašką B. Ar savo darbę jūs darėte tokį atskirimą? Ir jeigu atskyrėte, kur čia kas kam naudinga, tai kokias išvadas padarėte? Dėkoju, ponė Maginis. Um, dėkoju, pirmininkė, dėkoju už pristatymą. E, na, tų e, nukentėjusių gyvūnų atvejais, pavyzdžiui, jeigu karvis susilaužo koją ūkyje. Na tai paliečia gyvulius mano regione, kadangi yra daug gyvūnų, gyvulių ir yra labai svarbu. Ar gyvūnas yra nustatytas, kad jis negali būti gabenamas ir nėra galimybių skersti ūkyje. Iš tikrųjų, kartais e, gyvūnas gali būti tinkamas, bet kai vyksta į e, skerdyklą, tai tuomet e, tiesiog jo neskerdžiama, jie atmeta, tai tuomet tikrai yra prarandama daug, daug, daug mėsos ir dideli nuostoliai. Na tai e, irgi nuostolis. Na, antras dalykas, jūs minėjote Airiją 16 procentų ir jūs neminėjot kitų valstybių narių. Ir aišku, aš iš Airijos žinau, kad mes tikrai daug tikriname ir griežtų patikrinimų yra, tai ar mes tikriname panašius dalykus, ar kitose valstybėse yra panašu, panašus procentai, kai kuriuose yra 0 procentų, kai kur 16, tai ar mes e, lyginam, palyginamus dalykus, gal čia detaliau galėtumėte atsakyti. Ir, na, sakyčiau, kad įgyvendinimas yra problema valstybėse narėse. Tikrai yra pavojinga kai kuriuose vietose, kai kitose geriau ir reikia, kad būtų geriau gyvendinami teisės aktai. O paskutinis dalykas - didelės skerdyklos. Dabar tai yra norma. Girdėjau kolegos sakė, kad turėtų būti mažesnių regioninių, vietinių skerdyklų, bet jau mūsų e, patirtis rodo tai, kad tokios skerdyklos uždaromos e, kartais dėl maisto saugos e, klausimų, bet tam reikia didelių investicijų ir skiryklos savininkas nenori investuoti, tai ką daryti? Ir negalim pasakyti, kad mes nieko negalim padaryti dėl to. Tai norėčiau tai daugiau sužinoti. Para finalizar, una... Dėkoju ir pabaigai žodis ponui Kolombijai. Pone pirmininkė, aš manau, kad pirmiausia, jeigu norime efektyviai išspręsti gyvūnų gerovės problemą juos pervežant, tai turime padėti valstybėms narėms sukurti skerdyklas mm, kažkokio tai dydžio, kažkokiam tai taisyklėm besivadovaujančias, tačiau kurios e, leistų rasti efektyviausią sprendimą. Gyvų gyvūnų pervažymis taip pat yra didžiulis sanitarinis iššūkis, kadangi kyla uh, paukščių gripo e, ir Vengrijų e, pro, problema, e, kadangi ir, ir, ir keulių maro problema. Taigi reikėtų geriau pasižiūrėti, kaip vakcinuojami, vakcinuojami veršiukai mėlynojo liežuvio numerį nuo liežuvio, kad e, kuo mažesni būtų nuostoliai ir kad kuo mažiau užsidarinėtų rinkos į trečiasis valstybės. Bet to, kaip e, trečiojoje dalyje, aiškinant kontestą, buvo aiškinama, komisija dar kartą prisidengia um, laisva e, prekyba ka, ir sako, kad čia tokios yra Europos taisyklės. E, tai trečios valstybės konkuruoja negarbingai, ne, e, ne e, todėl Europos augintojai per, patiria nuo, nuostolius ir trečiosios valstybės irgi gali lengviau rasti kažkokią tai rinką pas mus, tuo tarpu, kai skatinti reikėtų europiečius. Ir paskutinis paprašė žodžio ponas Franagan. Uh, very... Labai ačiū, labai įdomus pristatymas. Tik tai norėčiau mm, pasakyti tai, ką sakė ponas Nočel, kad yra mažosios e, skerdiklos ir ponė Meginės apie tai kalbėjo. Na, atrodo, kad jos uždaromas e, nacionalinėse mm, valstybės narėse Airijoje turim tokią tradiciją, kad yra. Uh, alaus mm, gaminimas ir, pavyzdžiui, mažosios alaus daryklos moka mažesnius mokesčius negu, negu didžiosios, pavyzdžiui, riba yra 2000 eurų, litrų. Tai aš girdėjau komisija sako, kad negalima to daryti, negalima nuo daryti, bet pas mus viskas veikia ir veikia gerai. Ir galbūt pirmą kartą Airijoje mes turim mažas alaus daryklas. Tai kodėl negalim daryti panašaus, kažką panašaus ir su skerdyklom, jeigu yra tam tikra apyvarta, yra nurodyta virš aukštutinė riba arba kiekiai, tai tuomet yra e, mokesčių iniciatyvos. Ta pati galim pasakyti ir kepyklos arba dar kažkas, bet tiesiog dalyką e, nėra taip sudėtinga padaryti, bet viską galim, bet e, kaip, jeigu mes galim airijoje išspręsti mažų alaus daryklų klausimą, tai viską tą patį galim padaryti ir su jautienos klausimu. Ahora le voy a pasar la palabra Dėkoju, e, diskusijas baigėme ir dabar žodis komisijos atstoviai Ana Ramyrės iš sveikatos generalinio direktorato. Prašau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, tai e, džiaugiamės, kad yra pateikta ataskaita parlamente ir mes perskaitėme, kadangi jie grenčiama duomenimis, kuriais, kurios komisija jau turėjo pagal traistą sistemą, tai komisija valdo tą dalyką. Na, manau, pagrindinės problemos, kurias iškėlė e, ataskaita, yra gerai žinomas ne tik komisijoje, bet tai žino visos interesuotos šalis. Manau, kad ir valstybės narės, ir komisija ieško sprendimo, bent jau kai kurių klausimų, pavyzdžiui, kalbant apie gyvūnų eksportą ir temperatūrų problema, tai yra vienas iš klausimų, e, kaip valstybės narės uždraudė nuo praėjusios vasaros e, gyvų gyvūnų eksportą į Europos pietus. Tai buvo e, pasiūlym, pasiūl, pasiūlyta pranešime ir kompeteningos institucijos ėmėsi iniciatyvos, kaip įgyvendinti teisės aktus. E, taigi, kai negalima transportuoti, kai yra daugiau, temperatūra didesnė negu 30 laipsnių. Tai, pavyzdžiui, yra pasakyta, kad yra Airija, Prancūzija, Niderlandai ir jie taiko tokius ribojimus, taiko eksporto ribojimus. Daug grupių dirba ir e, yra priimta rezoliucijų, bet tikrai reikia, valstybės narės pri, privalo priimti savo sprendimus, nes yra subsidiarumo principas ir valstybės narės turi gyventinti teisės aktus, net gerai ar blogai, bet komisija gali įgyventinti kai ką, kai, ką, kai kurias dalis, tačiau mes neturim galius primesti priemonės valstybėms nariams. Taigi ačiū labai už pranešimą ir tikimės, kad pra parlamentas parengs savo ataskaitą remdamasi šiuo dokumentu ir mes atidžiai seksime, kaip vyks diskusijos. Dėkui. Ačiū poniai Ravyrės už pasisakymą, o dabar pabaigai septinto klausimo dar kartą žodis ponui Baltusen. Buvo užduota labai daug klausimų, labai susidomėję visi sveikiname, e, tikrai įdomi studija. Suprantu, kad geriausia, e, sunku atsakyti į visus klausimus, bet penkios minutės dabar yra, pabandome tą padaryti. Nežiūrėkite į mane e, taip, tokiom negražiom akim. Aš suprantu, kad klausimas sudėtingas, labai daug klausimų, bet turime laiko tiek, kiek turime. Ponui Baltus žodis. Šalai. Um, you, uh, for... Dėkoju už tai, kad suteikėte man penkias minutės, kad atsakyčiau visus klausimus. Pirmiausia, dėl skerdyklų, didesnių ir mažesnių, ką galiu pasakyti. Pasakysiu štai kaip. Gyvūnų pervežimas, pervežimo problema neatsiranda dėl didelių ar mažesnių skerdyklų. Gyvūnai yra vežami, pavyzdžiui, iš Niderlandų į Vokietiją skerdimui. Ir tie gyvūnai keliauja valandą ar dvi tik tai. Ir jeigu dar lygiai tas pats Belgijoje, Niderlanduose panašiai, panašus dalykai vyksta, uh, Taigi daug tokio trumpalaikio pervežimo atveju. Tai yra daroma todėl, kad tiesiog Vokietijoje pigiau yra skersti. Taip jau yra. Toks būtų klaus, atsakymas tiksliau ir į vieną iš klausimų, kodėl tiek daug gyvūnų pervežama. Tai sus, tokia situacija susidaro dėl skirtumų tarp e, gamybos ir vartojimo situacijos. Pavyzdžiui, jeigu viename regione yra daugiau pagaminama, išauginama gyvūnų, o kitur yra daugiau suvalgoma, tai atitinkamai bus ir transporto srautai su gyvais gyvūnais į tas kryptis. Yra nurodyta, kad vis dėlto tiksliau yra nustatyta, kad pigiau yra pervežti mėsą negu kad gyvus gyvūnus. Nepaisant to, žmonės vis dėlto pageidauja pervežti gyvūnais dažnai. Ir taip atsiranda gyvūnų pervežimo praktika. Pavyzdžiui, dar kitas atvejis - Vengrijos avis yra pervežamos skerdimui į e, Italiją, nes tiesiog e, Vengrijoje ir aplinkoje nėra kur jų paskersti tinkamai. Dabar pasižiūrėkime, kokios mūsų galimybės dėl gyvūnų pasirengimo pervežimui. Tai čia yra dažniausiai produktyvūs, reproduktyvūs gyvūnai, pavyzdžiui, karvės ir kiti. Tokie gyvūnai yra jau atitarnavę savo laiką dažniausiai ir e, nepaisant to jų pervežimo sąlygos nėra optimalios ir tuos gyvūnus irgi reikia vis dėlto pervežti. Taigi dabar kyla klausimas, ką daryti su tais e, senyvo amžiaus gyvūnais, net jeigu ir jie nėra pasirengę pervežimui. Ko gero, vienintelis sprendimas būtų tuos gyvūnus paskersti ūkiuose ir po to jau pervežti. Bet taip būtų, ko gero, švaistomas lėšos. Na, pasirinkimo kito nėra. Aš ir pats nežinau, ką pasiūlyti tokiu atveju. Taigi, galime gyvūnus tiesiog e, paskersti ir sunaikinti mėsą. Galima paskersti tuos gyvūnus tam tikromis sąlygomis ir netgi žmogaus naudojimui tą mėsą suvartoti. Arba tie gyvūnai gali būti tiesiog pervežami iki skerdyklų ir ten paskerdžiami. Vėliau jų mėsa būna suvartojama. Ir aišku, kiekviena iš, alterna, kiekviena iš alternatyvų turi privalumų ir trūkumų. Mes visą tai panagrinėjome, bet vieno vienareikšmiško atsakymo šiam klausimui neturime. Dar buvo kelta klausimų apie valstybės narės. Kodėlgi yra tiek skirtumų tarp valstybių narių? Aš jau pats nekartą sakiau, kodėl. Iš dalies tokia situacija susidaro dėl teisinių sistemų skirtumų, dėl, pavyzdžiui, pažeidimų atvejų, dėl nuobaudų sistemos. Tai yra atspindima ir mūsų studijoje. Mes nedarėme skirtumo tarp skirtingų suinteresuotojų subjektų, nes e, neturime gavę informacijos apie juos. Mes atskirai nenagrinėjome, pavyzdžiui, ūkininkų, pervežėjų, veterinarių ar institucijų kaip atskirų grupių. visuomenė daug kalba apie gyvūnų pervežimą. Na, bet jeigu pasižiūrėtume į tokius ekstremalius pavyzdžius, pavyzdžiui, Bulgarijos ir Turkijos sieną situaciją, tai nepaisant didelių investicijų, vis dėlto sąlygos ten yra prastos. Nepaisant to, kad e, sąlygos yra sudarytos sklandžiam gyvūnų pervežimui, vis dėlto kartais laukti tenka iki šešių valandų, dėja tokia situacija. Dėl gyvūnų gerovės pačios mes kaip tokios jos netyrėme šiame tyrimė. Na, aš nežinau, kokio lygio yra pavojus pervežant lygas. Aš tiesą sakant, nežinau, kokio masto ta rizika, koks tas pavojus yra. Na ir labai džiaugiuosi, kad ataskaitoje pavyko įtraukti komisijos turimą informaciją. Mes, sakyčiau, tinkamai tai padarėme. Dėl sprendimų, susitarimų, pavyzdžiui, Man atrodo, Niderlanduose yra netgi papildomų priemonių, kai pavyzdžiui temperatūra yra aukštesnė nei 30 laipsnių, tiesiog yra nepervežami gyvūnai. Pavyzdžiui, Liepos rūpiučio mėnesį gyvūnai nepervežami į Turkiją yra. Taigi Niderlandai yra ėmėsi netgi ambicingesnių negu kad e, minimalios reglamento priemonės. Manau, kad e, taip elgtis gali ir kitos valstybės narės, niekas joms netrukdo. Tai tiek. Dėkoju. Ačiū, ponai Baltusen. Ačiū, kad pasistengėte atsakyti visiems. Buvo labai įdomu. Bet e, vis tiek e, kai kuriais aspektais susirūpinimas liko. Dabar sakykime, kad baigiame visiems ačiū, ponui Baltusen, kitiems prelegentams. Studija įdomi, tikiuosi pasitarnaus diskusijoms, be jokios abejonės, pono, e, e, be jokios abejonės, pono Dormano pranešimui ir e, būsimiesiems sprendimams. Na, o dabar aštuntas darbo tvarkės klausimas. iš tų trijų klausimų, kurie buvo numatyti gyvūnų geroviai šį vakarą. Šeštas, septintas ir dabar aštuntas. Pranešimas dėl reglamento 1.2005. Tai yra labai įdomi studija ir atėjo metas ponui John Dorman iš konservatorių frakcijos papasakotų mums apie tokią delikačią temą. Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų. Manau, kad e, kalbant apie procedūrą pačią, reikėtų priminti, kad Envi ir transporto komitetai yra prisijungę prie šio pranešimo ir prie jo įgyvendinimo. Taigi žodis ponui Dorman, kad pristatytų šį pranešimą. Prašau. Kære kollegaer, tak eh, for, at jeg må være her i dag og præsentere. Ponies ir ponai, ačiū, kad pakvietėte mane e, šiandien, kad galėčiau pristatyti savo pranešimą. Na, neseniai man operavo gerklę, tai aš kalbėsiu trumpai atsiprašau dėl to, bet mano balsas e, tiesiog neleidžia man per daug kalbėti. E, rekomendacijos e, grindžiamas visai elementų. Na, mano komanda priejo esinės išvados, kad e, pranešimas apie patikrinimus, apie e, transporto priemonės iš kitų šalių, sunkvežimis iš kitų šalių, patikrinimų skaičius yra mažas. Yra šalių, kurios pateikia ataskaitą, kur yra E, tūkstančiai taisyklių, patikrinimų taisyklių kiekvienais metais, o tai gali būti net ir per daug, per daug. kai kuriuose šalise yra nulis patikrinimų. Tai labai sunku pasiekti kokią nors išvadą, ar gyvendinimas yra tinkamas ar ne. E, auditorumai prie tos pačios išvados komisija sutinka sutiko posėdėje prieš porą savaičių, kad reikia suderinti domenų rinkimą tam, kad geriau įsivaizduotume, kaip yra įgyvendinami teisės aktai ir kaip yra taikomi. Reikia mm, suderinimo. Kai dirbau ties pranešimu, išgirdau daug žmonių sakant, kad jie prieštarauja ir e, nenori eksportuoti gyvus gyvulius į čiasi šalis. Buvau ties Bulgarijos Turkijos sieną ir matau, kaip e, žmonė, kaip, kaip e, gyvūnai tenai e, transporto priemonėse praleidžia šeš, šešias valandas. Ir trečiosiuose šalise su gyvūnais elgiamasi blogai. Auditorumai teigia, kad ES šalis yra atsakingos už gyvūnų gerovę šitose šalise, nors, pavyzdžiui, yra kertama siena į Turkiją, Egiptą ar Maroką. Todėl sutinku, kad reikėtų reikėtų stabdyti gyvų, gyvų gyvulių eksportą į šitą šalis ir reikia riboti transportavimo laiką gyviems gyvų, gyvūnams. Tai nėra lengva, bet jeigu mes atidžiau pagalvosim apie mūsų skerdimo metodus, mes galėtume įveikti šį dalyką. Pranešime aš kreipiuosi į komisiją ir prašau pagalvoti, kaip galėtume skersti e, gyvūnus šalia jų, kuo arčiau jų kilmės vietos. Ir kaip panaudoti e, vietos skerdiklas, tai yra panaudoti žinias, tai, tai būtų daug lengviau mm, gabenti šaldytą skerdeną. Aš, e, kaip sakiau, mano balsas nelabai geras, taigi iš tikrųjų negaliu pasakyti daug daugiau. Tikiuosi, suprantate mano problemą ir laukiu jūsų pastabų ir būsimo bendradarbiavimo rengiant pranešimą. Ačiū. Ačiū. Nesirūpinkite, visi kolegos turi jūsų pranešimą, jūs labai gerai viską pristatote, visi, visi pakankamai gerai informuoti. Dabar šešėliniai pirmiausia pasisako pranešėjai m, mm, nuo liaudės frakcijos. Siento, hay un problema con ese micrófono. Atsiprašau, atrodo, problemų kyla dėl mikrofono. Agora creio que sim. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už pristatytą darbą. Ši tema iš tiesų kelia didžiulį susijaudinimą. Manau, kad e, daug kas labiau rūpinasi visuomenės spaudimu negu gyvūnų gerovė, tačiau nereikia pamiršti e, gyvūnų augintojų, e, ūkininkų. E, jie yra visi suinteresuoti, kad viskas vykstų kaip galima geriau ir sklandžiau. Tie, kurie ūkininkais nedirba, nesupranta, kaip ūkininkai rūpinasi savo gyvūnais. Na, dokumentas yra pakankamai gerai subalansuotas Mm, bet būtų galima ir geriau tą padaryti, nes nelabai suprantame, kodėl ES būtent turi tais aspektais užsiimti. Mes e, suprantame, kad ES turi e, būti pavyzdys visiems e, ir kalbant apie įgyvendinimą, čia reikėtų kai ką sustiprinti, pavyzdžiui, kontrolę, sankcijas, baudas, baudos turėtų labiau būti atgrasančios. Na ir e, praktiškai, jeigu yra daromi pažeidimai, tai tuos pažeidimus dažniausiai daro visi, e, vis tie patys. Jeigu gyvūnas susirga transportavimo metu, tai nereiškia, kad, neti, kad, su, kad serga visi gyvūnai. Mes negalime dėl to drausti e, gyvūnus perveži, pervežti jeigu kartai, jeigu mes draustume e, fundamentaliai faktiškai draudži, draustume e, tokius dalykus kaip e, gyvūnų per, pardavimas, jeigu krinta bent vienas iš pervežimų, tai tada iš vis nebeliktų pervežimo. Aš suprantu, kad e, reikia gerinti e, pasienio kontrolę ir kad ES turi geriau bendradarbiauti su valstybėmis, kurios importuoja gyvūnus. Mes turime žiūrėti, kad gyvūnai patektų į tą šalis geromis sąlygomis, o tam reikia greičiau keistis informaciją tarp ES ir trečiųjų valstybių, bei, bei jeigu reikia pasinaudoti esančiomis technologijomis, kad būtų galima atsekti m, transporto priemonės maršrutą kad, e, kad matytumėm, ar tas miestas pasienyje ar ne, galbūt tokiu būdu išvengtumėm nereikalingos biurokratijos. Darbuot, e, žemės ūkio darbuotojų mes nebegalime e, apkrauti didesnių popierių kiekių, mes negalime dar didesnių sąlygų kelti ir reikalavimų gyvūnų pervežimo atveju negu žmonių. O pabaigai norėčiau pasakyti, jog ūkininkai yra tie žmonės, kurie su gyvūnais elgesi geriausiai ir tokį dalyką reikėtų į pranešimą įtraukti. Pirmininkė, dėkoju, dar turime keletą minučių. Nuo Alde pasisako ponas Hunteman. Dėkuoju, kalbėsiu vietoj pono Helį, jis šiandien negali būti su mumis, taigi jis man patikė tekstą, kurį turiu paskaityti šiandien jums. Visų pirma, jis norėtų padėkoti pranešėjui už jo darbą rengint pranešimą, kuris nušviečia e, savo ruoštų svarbiausius klausimus, e, kiek dėl e, susijęs su veiksmingu šito reglamento įgyvendinimu. Mes žinome, kad gyvūnų gerovės klausimai yra skirti valstybėms narėms ir tai yra patvirtinta Europo, auditorumų pranešime, kuris buvo nesiniai paskatas. Ir čia atitiktis siekia 97 procentai, tačiau informacija, kurią teikia NVO, yra visai kitokia. Ir gaila, kad e, gyventinimo vertinimas e, paliko daugiau klausimų negu atsakymų. Ir iš tikrųjų nesileidžiame į detalės, kalbant apie atitikties lygmenį transportai trečiasias šalis kaip pasakyta 11 metų mokslininkų nuomonėje, yra dalykų, ką reikia išsiaiškinti, kad reglamentas užtikrintų, jog jo nuostatos būtų tinkamiau gerbiamos. Pavyzdžiui, jeigu yra sėkimo e, technologijos, pavyzdžiui, GPS e, sunkvežimėse galima atsekti e, kelionę ir tuomet galima nustatyti, kada, yra ne, kada nėra atitiktis. Taip pat manoma, kad žurnalai turėtų būti skelbiami, kadangi visuomenės susidėmėjimas yra didelis. Toliau, kad būtų tikrinama prieš išvažiuojant e, patikrinti, ar gyvūnai tinkami transportuoti ir turi būti aišku, ką tai reiškia. Ir tai yra epistimokslinė nuomonė pasakyta, kad kai kurios e, nuostatos yra labai neaiškiai suformuluotos ir jas reikia paaiškinti. E, palikti pakankamai vietos. Toliau e, apmokyti e, vairuotojus, kad jie turėtų žinoti, kokios yra sankcijos, jeigu nesilaikoma reikalavimo. Kaip parlamentas du kartus siūlė, nori, kad, norime, kad komisija nustatytų rodiklius gyvūnų gerovės pažangos vertinimui kol, ir tai yra, kol kas tai nėra stiprus regla, aspektas šitam reglamente. Na, EFS e, mokslinė nuomonė patikrino, teigia, kad nėra patvirtinimo, jog trumpos kelionės padėtų išspręsti transportavimo klausimus. Todėl mes e, norime, kad būtų laikomasi dabar galiojančių taisyklių ir kad būtų griežtas sankcijos už nesilaikymą. Dėkoju dabar kaip šešėlinis pranešėjas ponia Hasenka nuo savo frakcijos. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Dormant už įgyvendinimo ataskaitos parengimą. Labai gaila, kad Agri komitetas e, nesurengė klausimų šiuo klausimu. Taigi dėkoju ponui Dormant už visą šį darbą taip pat už klausimų suorganizavimą, savo paties iniciatyvą, bei taip pat už kelionę į Turkiją pasižiūrėti, kaip vis dėlto elgiamasi su gyvūnais už ES sienų. Aš taip pat esu nuvažiavusi prie išorės sienų tam, kad pasižiūrėčiau, kaipgi elgiamasi su gyvūnais ir kaip jie pervežami. Taip pat matau, tiksliau mačiau, kas vyksta Kroatijoje bei kitur tokie dalykai neturėtų vykti Europoje. Štai pavyzdžiui, ištisi laivai yra e, pakraunami veršelių ir kitų gyvūnų. Yra daugybė Pavyzdžiui, transporto priemonių, į kurias pakraunami gyvūnai, jie yra ten perkaitę, sužaloti, sužeisti, be veterinarų keliauja priežiūros. Ir čia be jokios abejonės yra siekiama tik tai pramonę apsaugoti. Ir štai pavyzdžiui, vėl kaip ir dešimtajame dešimtmetyje mačiau tuos pačius vaizdus, kai mačiau, kaip pavyzdžiui vienas gyvūnas įkrito į vandenį, e, bandydamas išlipti iš laivo. Ir pavyzdžiui, dar mačiau taip pat, kai gyvūnai yra svaiginami elektrošokų tam, kad greičiau eitų tačiau niekur tai nėra užfiksuota. Matome, kad pervežimo mastai didėja, o patikrinimų mažai. Visa tai yra minima, bet sakyčiau, kad reikėtų galbūt griežtesnės formuluotės pasirinkti. Gyvų gyvūnų pervežimas už ES ribų yra rimta problema, nes labai dažnai gyvūnai taip yra pervežami gyvi, bet, ką žinai, labai gyvybingi. Aš galėčiau tik tai rekomenduoti pasižiūrėti tą patį reportažą, kurį aš mačiau per Vokietijos televiziją e, praeitą savaitę. Pirmininkė, jums trys minutės skiriama, nedaugiau. Taigi mes turėtume sustabdyti tokią praktiką prie ES išorės sienų. Jeigu mes norime patobulinti gyvūnų pervežimo sąlygas, tai reikėtų galbūt mažinti pervežimų gyvūnų skaičių ir galbūt daugiau su augalininkystė dirbti. Dabar žodis ponui Hauslink. Aš dėja pakartosiu tai, ką sakė kolegos. Pasisakysiu mane įpareigojusio kolegos vardu. Kaip yra dėl mūsų teisės aktų? Taip, teisės aktai yra geri, net ir geresni, pavyzdžiui, negu kad kitose šalise. Tačiau kas tie geri teisės aktai, ko jie verti, jeigu niekas netikrina, ar vis dėlto laikomas yra tų kokybiškų teisės aktų Mes jau akcentavome problemas ne vieną kartą. Ir galiausiai galbūt reikėtų imti spręsti jų. Nepakanka vien tik tai jas identifikuoti. Mes, kaip teisės aktų leidėjas, turime pakoreguoti šią sistemą, turime numatyti patikrinimų bei sankcijų sistemą. nepakanka vien tik tai identifikuoti problemas, reikia kažką ir daryti. Man atrodo, kad svarbiausias čia klausimas ne vien tik tai pervežimo trukmė. Pervežimo trukmės sumažinimas problemos neišspręs. Reikėtų pasižiūrėti, kodėl gyvūnai yra pervežami. Mes juk negalime pervežti gyvūnų per visą ES, nes kažkur yra pigesnės pigesni skerdyklų tarifai dėl prastesnių darbuotojų darbo sąlygų ten. Taigi reikėtų pagalvoti apie regioninius skerdyklų galbūt steigimą. Arba, pavyzdžiui, numatyti galimybę ūkiams skersti patiems gyvūnus. Čia, aišku, reikalingi bus nauji teisės aktai. Turime be jokios abejonės e, išsiaiškinti dar prieš tai, kad tokie teisės aktai nepakenktų ūkininkams ar atitinkamiems regionams. Taip pat reikėtų panagrinėti pervežimo sąlygas. Šiuo metu pervežimo sąlygos yra nepriimtinos, nes nesilaikoma teisės aktų. Teisės aktai turėtų galbūt būti tobulesni netgi šioje srityje. Pavyzdžiui, Galbūt gyvūnus galima būtų pervežti transporto, tokiomis transporto priemonėmis, kurios būtų pritaikytos gyvūnų pervežimui visų pirma. ES labai rimtai turi pažiūrėti į tą problemą, tam, kad būtų įgyvendinami tinkamai teisės aktai. Man atrodo, kad šio pranešimo tikslas toks ir yra. Tai yra pakore, tai yra pakoreguoti esamą situaciją. Dabar žodis poniai Müller. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Dorman už puikų pranešimą. G punktas 2329 taip pat yra labai svarbus. Jūs kalbėjote apie gyvūnų pervežimą į trečiasias valstybės skersti. Taip pat skiriame tuos gyvūnus, e, auginamus gyvūnus ir skerdžiamus gyvūnus. Komisija šiek tiek paprastai bandė išsisukti atsakydama. Man atrodo, kad kaip tik tai čia turime pasklė, paleisti stiprų e, signalą, kalbant apie transportą, kontrolę ir sankcijas. bei ritualinį skerdimą. Nes turi būti gyvūnai apsvaiginami. E, ir taip pat reikėtų į trečiasias valstybės pervežamus gyvūnus, e, pervežimą gyvūnų į trečiasias valstybės labai griežtai E, reglamentuoti. Dažnai tiems, kurie veža, yra tiesiog nusispjauti, tačiau reikėtų padaryti, kad būtų priešingai. Pagrindas puikus, dabar galima stumtis toliau, apsaugant gyvūnų teises ir gerovę. Ponas Erdos. Dėkoju. Man labai malonu, kad ir parlamentas, ir Mm, audito rūmai, kalbant apie šios du klausimus, sutarė tarpusavyje, kad reikia geresnio bendradarbiavimo, keistis e, gerą praktiką ir panašiai. Tačiau naujo dokumento, kuris kalba apie gyvūnų gerovę arba naujų indikatorių paremti negaliu, kadangi tai keltų mm, į e, pavojų mūsų uh, E, ūkininkų geroviai, kuri ir taip yra trapi. Tai nereiškia, kad aš nepritariu pranešėjo žodžiams, ypatingai kalbant apie dvi paskutinės rekomendacijos. Tiesioginė parama neturi priklausyti nuo pilno gyvūnų e, gerovės užtikrinimo. Dėl mažiausių pažeidimų negalima atimti tos paramos. Uh, reikėtų atsižvelgti į bendrą visumą. Kita vertus, negalima kurti naujos kategorijos, e, pagal kurią būtų galima eksportuoti gyvus gyvūnus. E, standartų laikymasis turi būti įvertinamas vienodai tiek bežant gyvūnus, tiek importuojant į ES, tiek eksportuojant iš jos ta linkme ir pateiksiu pa savo pakeitimus. Pirmininkė, ačiū. Dar du prelegentai lieka. Ponas Šrajer. Dėkoju. Pirmininkė, aš norėčiau tik tai sugrįžti prie to, kas jau buvo pasakyta. skerdžiami gyvūnai turėtų būti skerdžiami, kaip manoma, arčiau gyvenamos vietos. Tačiau neteisinga taip sakyti, galbūt e, pavyzdžiui reikėtų palikti ūkininkams, palikti e, pasirinkti kur skersti jų gyvūnus, nes juk ir kaina jų skiriasi. Ir čia svarbiausia yra užtikrinti tiesiog gyvūnų pervežimo sąlygas tinkamas, tam reikalingi patikrinimai. Būtent todėl mes ir turime šį teisės aktą dabar. Svarbiausia yra užtikrinti gyvūnų pervežimo tinkamas sąlygas. Būtent tai yra svarbiausia. Mes turime teisės aktą, turime reglamentą, turime aišku galimybę tinkamai jį naudoti kaip pavyzdžiui yra su gyvūnų reprodukcija, negalime dabar visiškai atsisakyti e, to teisės akto ir apskritai atsisakyti to, ką turime. Galbūt problemų ir yra, bet yra ir gerų dalykų. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, kaip yra su tais gyvūnais, kurie susilaužo koją, galbūt iš karto jų neutralizuoti nereikėtų. Uh, Labai norėčiau tik tai pabrėžti porą dalykų. Na, nustatyti problemą, kuri yra netokia didelė visumoje, bet reikia pasakyti, kad tikrai yra geri gyvūnų gerovės standartai, transportavimo atveju, daugeliu atveju, bet kur yra problemos, reikia jas spręsti. Aš manau, kad ši, dėkuoju už pranešimą ir manau, kad e, reikėtų e, išnagrinėti jį ir e, e, stebė, išsiaiškinti, kokie yra patikrinimai ir kokie, kokie yra pažeidimai. Na, tikrai buvo daugiau negu 4 tūkst... milijonai pat... patikrinimų ir nulis pažeidimų, įdomu. Toliau, kai kuriuose valstybėse narėse yra taip, o kitur ne vieno patikrinimo iš viso kitose valstybėse narėse. Tai tam tikrą prasme aš tiesiog e, norėčiau paskelbti šitą lentelę ir pat kalba, kalba pati už save. Aš norėčiau žinoti, kas vyksta e, kai kuriuose valstybėse narėse ir kokios yra atitinkamos problemos ten. E, Labai ačiū. Komisijos atstovė, norite pasisakyti, ponė Ramyrės, prašau. Gracias, senora prezidenta. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija norėčiau padėkoti parlamentui iš pranešimą, mes lauksime baigi, galutinio baigiamojo pranešimo, nes matome, kad yra e, tam tikrų nesutarimų ir bus daug pakeitimų, taigi mes žiūrėsim, koks bus galutinis pranešimas ir e, kokios bus e, išvados. Na, norėčiau peržiūrėti kai kurios klausimus, kurie buvo išsakyti šiandien. Komisija. E, keičia ataskaitų teikimo sistemą e, transportavimo atveju ir įsigalioja naujos oficialios kontrolės e, maistui ir pašarams. E, ataskaitų teikimo valstybių narių komisija sistema keičiasi ir dabar mes bendraujam su valstybėm narėm ir ko mes norėtume, norėtume sistemas, kuri patiktų duomenis, kurios komisija renka ir galėtų vertinti kontrolę transporto sistemoje kai dėl GPS rekomendacijų, na, tai jau galioja. Visi sunkvežimiai, kurie transportuoja gyvūnus, turi turėti džibes. Tai klausimas, kad technologijos tarp valstybių narių ir, ir bendrovų yra nesuderintos. Tai valstybės narės turi, stengiasi spręsti šitą klausimą, bet tai galioja ir tai gali būti naudojama. Toliau, kai dėl e, gyvūnų gerovės rodiklių sutinkame su pranešimu, taip reikia nustatyti rodiklius gyvūnų geroviai transportavimo metu. Mes dirbam ties šio klausimu ir ateityje dirbsim per atinačius septynerius metus. Norim pabrėžti, kad kaip ir pranešime ir teigiama, kad eksportas yra tik 9 viso gabenimo procentai, taigi yra transportuojama ES viduje ir e, daugeliu atveju yra tinkamai veikiam. Bet aišku, yra milijonai gyvūnų vežami kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, tai yra ir tam tikrų neigiamų atvejų. Tai labai gaila, kad yra toks e, blogas įvaizdis sukurtas. Aišku, mes sutinkam, kad problema egzistuoja, mes pripažįstam, kad pagrindinės problemos yra e, gyvūnų gabenimas e, paskutinėme etape, kaip sakė auditorumai ir kitas, rizikingas dalykas yra jauni gyvūnai ir dar gyvūnų transportavimas E, eksportui esant aukštai temperatūrai. Taigi komisija dirba ties trim šitom e, srity, ties šitom trim sritim ir toliau dirbs valstybėm narėm. Ačiū. Ačiū, ponė Ramyrės. Pabaigai dar kartą žodis ponui Dormur. Ir baigsime diskusiją šiuo klausimu. Tak for, for det. Øh, jeg synes også, debatten her viser. Dėkoju. Man atrodo, kad čia diskusijos metu paaiškėja vis dėlto, kad reikia apie tai kalbėti. Labai skiriasi ir gyvūnų pervežimo klausimo situacija valstybėse narėse. Manau, kad turime pritar, susitaikyti su tuo, kad atsirado ir naujų technologijų pastaraisiais metais, kurias galime panaudoti. Na, o dėl gyvūnų pasirengimo pervežimui, tai čia tą įvertinimą jų pasirengimo atlieka žmonės, o žmonių nuomonės gali būti skirtingos. Be to dar dėl taisyklių laikymosi. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad labai skiriasi smarkiai situacija, sankcijų lygis ir pritaikymas taip pat skiriame, skiriasi. Galbūt galime net ir tobulinti teisės aktą šiuo klausimu. Taip, mums reikalingas geresnis teisės aktas tam, kad su gyvūnais būtų tinkamai elgiamasi, kad e, tas pirmasis ir paskutinis jų gyvenime perži, pervežimas tinkamai praeitų gyvūnai, kaip žinia, pervežimi reprodukciniais ir skerdimo tikslais. Na, bet aš labai tikiuosi, kad pavyks mūsų didesnės gyvūnų gerovės pasiekti ir gyvūnų pervežimo srityje. Ir um, lauksiu jūsų komentarų bei bendro darbo kartu. Ačiū. Dabar terminai. Iki 7 gruodžio 13 valandos galime pateikti pakeitimus patvirtinsime 23 sausio, o plenarinėme balsuosime kitų metų e, vasarį. Devintas klausimas darbo tvarkėje dabar. Įmonių vienų kitoms taikoma nesažininga priekybos praktika maisto tiekimo grandinėje. Kaip žinote, mūsų kolega Paulo De Castro pranešėjas šiai svarbia tema e, mums visiems. Dabar dalyvauja trilogo dėrybose. Ir jis papasakos, kaip vyksta dėrybos. Tik norėčiau priminti, tik, tik pri, primins jums, kokią situaciją. Dėry, plenarinėme posėdyje 25 dieną buvo patvirtinta šis dokumentas. Aš suprantu, kad darybinė grupė ir pirmininkaujanti valstybė Austrija norėjo dirbti labai greitai, pagreitintai, kad mm, iki metų pabaigos būtų galima priimti sprendimą. Dabar vyksta trilogai Šitas ketvirtas. Ponas Kastro turbūt mums papasakos, kad tai yra pats kritiškiausias trilogas. Jis numatytas baigti 6 gruodžio. Dalyvaus šiame ketvirtame trilogė komisaras Hogan. Tikėkime, kad bus galima pasiekti galutinį sprendimą, sutarimą, bet jeigu ne, tai tada ir penktas trilogas bus numatytas 12, 12 gruodžio per plenarinę sesiją. O dabar žodis ponui De Castro, kad mus informuotų apie esamą padėtį. Dėkoju pirmininkė. Kaip jau primenate, turime darybinius įgaliojimus. E, gavome darybinius įgaliojimus 25 spalio, iš karto pradėjome dialogą. Visi pranešėjai šešėliniai žino, kad mūsų darbo atvarkė labai tempta, jau tris posėdžius turėjome, bus ketvirtas posėdis ketvirtadienį 6 gruodžio. Trilogo posėdžiuose Parlamentas pademonstravo didžiulį lankstumą. Iš tiesų, parlamentas ieškojo kompromisų ir buvo mm, kai, kurie, kai kuriems pasiūlymams patve, pa, pritarta iš e, Austrijos pirmininkaujančios pusės, e, kai kuriems produktams, ne tik maisto, tokiems kaip vata, medvilnė, tai yra e, gyvūnai augintiniai, taip pat radome politinį sprendimą dėl e, visų pirkėjų, taip pat ir pirkėjų už ES ribų e, naudoti jautrę informaciją. Taip pat e, draudimas pirkėjui, nepriklausomai nuo jo statuso. Um, padengti kai kurias, um, kai, kai kurias e, pardavėjo primetamas išlaidas Taip pat, e, taip pat nusprendėme patenkinti parlamento pačioje pradžioje iškeltą prašymą. Tiekėjas gali, turi galėti pasirinkti kontrolės instituciją, į kurią galima kreiptis. Ar ji būtų e, valstybėje narėje, iš kurios jis pats kilęs, ar tai toje valstybėje narėje, kuri perka. Mm, taip pat nebuvo jokių minimalių standartų nustatyta, kadangi visi šioje srityje dirba vadovaujamiesi daugmaž tokiais pačiais standartais. Jau buvo teisės aktų, kurie nepasiteisino, bet prie susitarimo jau priartėjome. Tik dar kyla tarpininkavimo institucijų ir e, nacionalinių e, kompetentingų institucijų problema. Daugelis parlamento siūlymų buvo palaiminti, tačiau kai kas dar neišspręsta ir dar e, labai toli kai kuriais klausimais iki susitarimo. Čia turiu galvoje tokius svarbius klausimus kaip galimybė direktyvos taikymą išplėsti visiems tiekėjams. Nes mes vadovaujamės tokiu vienu principu. Kas neteisinga, neteisinga, kas neapsimoka, neapsimoka. Mums tai yra absoliutus principas. Ir jeigu kažkas tai neteisinga, tai kokios bebūtų suinteresuotosios pusės, to toleruoti negalima. Mes dar laukiame, kad Austrijos vyriausybė kai kurių nuolaidų padarys padedant komisijai, manau, kad galima tikėtis tam tikrų prošvaiščių ketvirtadienį, bet kol kas neturime Mm, daug iliuzijų, nors tikimės, kad vis tik tais tą poziciją kažkokią bendrą pasieksime ir sprendimą priimsime. Mūsų įgaliojimai buvo patvirtinti plenarinėme sesijoje daugiau negu 400 balsų vis tik tais. Dėkoju, buvo labai įdomu. Tikėkime, kad bus galima patvirtinti, kaip galima greičiau. O dabar šešėliniai pranešėjai, ponė Maginės pirmiausia pasisako. Thank you, chair. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ponui Palo de Castro. Aš nekartosiu tai, ką jis jau pasakė ir labai trumpai pasakysiu. Na, manau, turi, liko daug darbo, E, ir turiu pasakyti, kad mes e, darysime viską, kad pasiektume. Na, reikia pasakyti, kad tai tikrai labai reikšmingas teisės aktas. Dėl to aš e, norėčiau jau geriau padirbėti, negu, negu skubėti. Ir mes tikrai dirbsim kiek, kiek, kiek, kiek, kiek įmanoma ir ketvirtadienį, ketvirtadienį vakarai dirbsim. E, dėl 56 ir 360 e, buvo mm, pro, problemų dėl didmenininkų, mažmenininkų. Tai reikia, kad komisija atliktų tyrimą ir tikiuosi, kad e, bus padaryta nuoroda į e, atitinkamą teisės aktą, bus sutarta toliau 64 gyvūnų gerovės e, klausimas, to tekste net nėra, tai aš manau, kad penktadienio rytos lauksim gerų žinių. Dėkui. La palabra, señora Jesús. August. Herzlichen Dank. Es ist in der Tat so, dass wir eigentlich bis Pone Hoibuš, dėkoju. Iš tiesų mums pavyko daug, dėl daug ko palengti į savo pusę ir taip pat e, visai gerai sprendžiasi klausimas su gamintojais esančiais už ES ribų. Galima būtų toleruoti, kad mūsų gamintojai bus saugomi ir kad viskas, kas nepalanku, teks trečiųjų šalių e, gamintojams ir importuotojams, kad jiems bus nustatomos drakoniškos sąlygos. Nesureguliuotas priklausomybės klausimas ir situacijos kiek e, ūkininkai turi būti priklausomai nuo kooperatyvų ir panašiai. Taip pat yra e, tokia problema, kai perkama žemiau už savikainą, ar, tas, ar tai įmanoma ar neįmanoma, yra tokių pilkų zonų, dėl kurių dar nesusitarta. E, pavyzdžiui, maisto produktų pirkimas Ehm, už žemesnę negu savikainos kainą. Aišku, darybos stumėsi į priekį, nors ir sunkiai, bet stumėsi. Mano um, pakeitimas susijęs su gyvūnų gerovė buvo atmestas, tačiau manau, kad tą temą išlaikysime ir vis tiek tą gerovę kažkaip įterpsime žinoma, nesugriaudami viso to naujomis nuostatomis, ko jau buvo pasiekta gyvūnų gerovės rytyje. Aišku, sieksime, kad e, gamintojai gautų teisingą atlyginimą. Kol kas viso kelio dar nenuėjome, tačiau vis tik tais uh, turėtumėm pasiekti kažkokio sprendimo, e, nes vyksta diskusijos, tai techninės diskusijos, taigi viskas bus gerai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Liuozo. Aš jau kalbėjau apie e, ūkininkus, apie tarpininkus, e, apie pajamas. Ta svarbu klausimą nagrinėjome ūkininkams reikia organizuotis ir dažnai vyriausybės pasisako gindamos didžiųjų gamintojų interesus, bet nesmulkiųjų gamintojų. Švedijos parlamentas kelia problemą, e, pasienio problemą vidaus rinkoje. Tai mano klausimas būtų labai e, paprastas, kaip galima tikėtis ir spręsti šį klausimą, kaip išspręsti šį konkurencijos, nelojalios konkurencijos klausimą, nes tai gali būti e, klausimas susijęs ir su ideologija. Dėkoju, ponė Miller. Dėkoju už suteiktą žodį. Šešėlinės pranešėjos ponios Katainen vardu norėjau pasisakyti. Dėkoju pirmiausia visai komandai, pirmiausia, ponui De Castro. Šis tekstas, aišku, labai svarbus, taryba labai konstruktyviai dirba ir tikiuosi, kad šią savaitę pavyks e, trilogo rezultatų sėkmingų pasiekti. Keletą dalykų norėjau pasakyti. Pirmiausia, parlamentas turi elgtis lankščiai ir racionaliai dėl direktyvos taikymo srities bei dėl nukrypti leidžiančių nuostatų sąrašo. Man atrodo, kad vis dėlto komisija su parlamentu turėtų susitarti dėl taikymos ryties išplėtimo tiekėjams bei pirkėjams, bet ne visiems, bet ne visiems subjektams. Be jokios abejonės mes turėtume parengti tokį tekstą, kuris vis dėlto būtų bendrijos teisės daris, dalis, o ne kažkur tai už jos ribų būti. Direktyva turi būti direktyva, turi būti tvirta ir ji turi atsilaikyti prieš jos užginčimus e, teisme. Taigi mes dar iki kadencijos pabaigos turime nemažai padirbėti ir mums reikia pagerinti e, žemdirbių ūkininkų padėtį dar iki naujosios BŽUB reformos. Panašiai ir dėkoju. Ačiū. Na, kai mes kalbam apie ūkininkus ir bendrovės, apie naują BŽUP ir e, tai yra svarbiausias klausimas, ne jie nori tikrumo apie kainas ir apie produktus, nes tai yra jiems svarbiausias klausimas ir jie nori, kad parlamentas tai spręstų. Reikia reglamento, dabar yra direktyva. Na, bet kas yra iš tikrųjų svarbu, tai reikia palaikyti ūkininkų pajamas, kad jos būtų tinkamo ligmens. Taigi reikia tęsti e, diskusijas ir išaiškinti šitos klausimus ir žiūrėti, ką galim pasiekti. Mes tikrai, e, mes spręsim šitą klausimą metų metus. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Tai tikrai vienas iš svarbiausių klausimų ir reikia jį spręsti. Dėkui. Ponas Antrija. Oui, merci, madame la présidente. Dėkoju pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui Paulo De Castro už puikiai atliktą darbą. Tikriausiai visi suprantame, kad iš omnibuso čia svarbiausias teisės aktas per šią kadenciją. Ir tikriausiai turėtume padėkoti pranešėjai už šį tekstą teisingumo klausimas labai aktualus ES. Mes su juo taip pat dirbame. Kaip, kad sakė ponė Maginės, Maginės, reikėtų galbūt didesnį dėmesį skreipti kokybei, o ne darbo spartai. Bet vis dėlto labai svarbu pabaigti darbą ir užtikrinti pusiausvyrą tinkamą dar iki kadencijos pabaigos. Uh, ir nereikėtų e, toleruoti to dominavimo. Taigi tik tai mes parlamente e, galime užtikrinti šią pusiausvyrą, kuri būtina e, šio sektoriaus išsilaikymui visose valstybėse narėse. Ir taigi dabar norėčiau paklausti, ar tikrai e, šio paskutinio ar prieš paskutinio trilogo, trilogo metu pavyks uh, pasiekti tinkamų rezultatų. Ačiū dabar žodis poniai Neuhil. Paulo, vienas konkretus klausimas. Vokiečiams buvo labai svarbus du pakeitimai. 361, pavyzdžiui, pakeitimas atkrito jo dėka nebūtų keičiamos e, gyvūnų gerovės taisyklės. Ir 360 pakeitimas dėl kooperatyvų. Norėjau paklausti dėl būtent šių pakeitimų, kaip su jais yra. Dabar žodis ponui Flanagan. Na, tik tai noriu palinkėti ponui Dekastro ir jo komandai gerų sėkmės, nes kol kas e, mes e, kišam pinigus į keurą maišą ir e, niekur, nieko nebus. Na, reikia tiesiog nustatyti tikamas kainas ūkininkams ir klausimas, ką darysim su BŽUP, nes e, jeigu jie negaus gerų tinkamų kainų, tai jie neišgyvens. Tai tekstas e, turėtų būti pabaigtas svarstyti iki šios kadencijos pabaigos. Tai labai svarbu. Labai ačiū. Taigi dabar baigiame diskusijas ir suteiksiu žodį dar komisijos atstovams. Agri e, Didži, ponė Mergelar. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad tikrai padaryta didelė pažanga pirmosiose trišalėse dėrybose, daug klausimų aptarta ir techninių lygmenių tikrai padarytas puikus darbas, tai yra pagrindas ir iš ankstinė sąlyga siek, sėkmiai šioms šalėms dėryboms. Dėkoju jūsų pranešėjai, ponai De Castro, už labai konstruktyvų požiūrį, o tai, žinoma, padėjo padaryti šią pažangą. Su įsitikinęs, kad tai padės mums ir e, tinkamai rezultatyviai baigti dėrybas, kaip jis tai sakė ir kiti kartojo, labai svarbus dalykai, kuriuos iškėlė Europos parlamentas iki šiol buvo mm, pateikti ir čia e, kokybė yra svarbi ne tiek, kiek bus pritarta pakeitimų, bet svarbu pakeitimų esmiai, kurie buvo pateikti. Na, komisija stengiasi būti kaip įmanoma lankstesnė ir mums svarbiausia pagrindas, tai yra minimalus e, suderinimas, kad mes galėtume saugoti silpnuosius nuo stipriųjų. Ketvirtadienį yra unikali galimybė užbaigti šį procesą ir pasiekti susitarimą. Buvo pasakyta, kad Na, galbūt e, šį kartą mes labai vėluojam, bent jau oficialios e, valandos, darbo valandos yra tarp 6 valandos vakaro ir vidurnakčio, na, bet manau, kad tikiuosi, kad mes išspręsim visus neužbaigtus e, klausimus ir pasieksim tinkamą rezultato. Ką norėjau pabrėžti, kaip ir ponė Müller ką tik sakė, mums tai labai svarbu, reikia pasiekti gerą esmę, geresnį rezultatą ir išlaikyti mūsų teisinį pagrindą, o tai yra labai svarbu, kiek tai susijęs su e, taikymos rytimi. Ir 43 straipsnį, jo reikia laikytis, tai gyvendinti, reikia parodyti, kad rezultatas, kiek tai susijęs su taikymo sritimi, leidžia mums parodyti, kad mm, nauda teks ūkininkui. Na, bet e, tikrai esu įsitikinęs esu optimistiškas ir tikiuosi, kad rezultato pasieksim šią savaitę ir nereikės e, tęsti dėrybų ir dar susirinkti 12 dieną, bet jeigu taip ir atsitiktų, vis tiek turėsime pakankamai laiko ir pakankamai svarščių, kad pasiektume gerą rezultatą iki, iki kadencijos pabaigos, o tai šiame kontekste yra labai svarbu. Ja para finalizar este punto y el... Dėkoju. Pabaigai žodis Paulo de Castro. Kaip jau sakė ne vienas pasisakęs, prelegentas, čia yra vienas iš svarbiausių teisės aktų per mūsų kadenciją mūsų sėkmė priklauso nuo to, ar patvirtinsim ar ne. E, bus tikrai didžiulis žingsnis žengtas į priekį. Gerai, pabaigai, Paulo, žodis tau. Dėkoju. Dėkoju visiems pasisakiusiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams. Mes puikiai padirbėjome komandoje. Taip pat visai techniniai komandai norėčiau padėkoti, nes vyko politiniai trilogai, bet šalia to dešimtys ir dešimtys valandų e, vyk, darbo vyko užkulisiuose, kur tarėsi technikai ir kiti specialistai, pirmininkaujančioji valstybė taip pat. Mane labai sujaudino tai, ką pasakėte jūs, ponas Mėgelė. Aš taip pat gana optimistiškai esu nusiteikęs, tačiau man atrodo, kad dar yra tam tikrų kliučių. Dėkoju su ponė Maginės ir ponu Andrijo. Mes dar norime, kad ta direktyva būtų priimta iki, par, iki kadencijos pabaigos, bet norime, kad ji būtų kokybiška. Būtent kokybės šiame parlamente visi siekiame. Pone Noišin, galite miegoti ramiai, kadangi visi jūsų iškelti klausimai jau yra išspręsti. Ir dar komisija atliks studiją dėl e, pirkimo centrų, e, ponė Maginės. Taip, mes tik per žingsnelį nuo susitarimo, tačiau dar gali ištikti ir nesėkmė. Reikia, kad pirmininkaujanti valstybė kartu su komisija pademonstruotų kompromiso dvasę, kaip demonstruoja parlamentas iš savo pusės ir kad rastumėm tokį e, sprendimą, kuris būtų suderinamas su direktyvos e, teisinė sritimi. Kalbamės labai daug su teisininkais, tikimės, kad iš ketvirtadienio į penktadienį naktį surasime tą trūkstamą dėlionės e, dalelę. Kaip sakė ponas Andrijo, mes norime tokio dokumento, kuris tikrai apsaugotų ūkininkus nuo e, nelojalių e, taisyklių kurios dėje šiandieną, kalbant apie maisto prekių grandinę, dažnai e, vyrauja. Pirmininkė, baigiame svarstyti visus su darbo tvarkė būsius klausimus iki balsavimo po poros minučių. Pradėsime balsuoti. Prašau visus pasiruošti balsavimo korteles. Taip, taip, ponė Milot, mes laukiame, kad tą visi padarys. Taigi, po dviejų, trijų minučių balsuosime. Mes įtelpame į grafiką. Primenu visiems, kad šioje pačioje salėje e, Žemės ūkio komitetas rengia kalėdinį vakarėlį 7 valandą šitoje pačioje salėje. Niekur iš salės išeiti nieko nereikia. Baigiame balsuoti, baigiame darbą ir surengėme nedidelį atsisveikinimo vakarėlį iki švenčių. Dabar paruošime visus dokumentus ir iš karto galėsime balsuoti.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 Bueno, vamos a comenzar. Kągi pradėsime balsuoti. Pirmiausia, nuomonė pakartotinio vandens naudojimo minimaliai reikalavimai. Marijana Petir pranešėja. Gal norėtų ji kažkokį klausimą iškelti, jeigu ne, tuomet balsuokime. Balsuojame. Turiu pasakyti, kad būtumėte pasiruošę visi savo korteles. Pirmasis pakeitimas, devintas, balsuojame, kon, balsuojame kad neliktų jokių abejonių elektroniniu būdu. Taigi pradedame nuo devinto pakeitimo, balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. Nepatvirtintas šis pakeitimas, kadangi 29 balsavo prieš, 2 už ir 1 susilaikė. Dabar Pirmas kompromisas. Taip pat elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta 31 už, 1 prieš. Be susilaikiusiųjų. Antras kompromisas, elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta 24.5 ir 3 susilaikė. Aštuoniasdešimt devintas pakeitimas. Kas už? Atmesta. Kas prieš? Atmesta. 95 pono Viegas pakeitimas, kas už. Kas prieš. Atmesta. Trečias kompromisas - elektroniniu būdu balsuojame. Pradedame balsuoti. Baigiame. patvirtinta 22 balsavus teis, teigiamai, 5 neigiamai ir 5 susilaikius. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 27 už, 2 prieš ir 3 susilaikę. Penktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 28, 2 ir 2. 121 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atmesta. 123. Kas už, prieš. Atmesta. 127. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 128. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 130 už. Prieš. Patvirtinta. Šeštas kompromisas Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Patvirtinta. 27 balsavus už, 2 e, prieš ir 2 susilaikius. 142. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 144 už prieš atmestą. 146. Už, prieš, sus, patvirtinta. 147 už, prieš, patvirtinta. 148 už, prieš, patvirtinta. Čia vienodi pakeitimai 7, 149, 150 ir 151, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt penktas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Šimtas. Ne, atsiprašau. Dabar periname prie septinto kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 29 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Dešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 11 pakeitimas už, prieš, atmesta. 12. Kas už, Kas prieš? Atmesta. Tryliktas. Už. Prieš. Patvirtinta. Keturioliktas. Už. Prieš. Patvirtinta. Septynioliktas. Už. Prieš. Patvirtinta. Aštuonioliktas. Už prieš, patvirtinta, 19 už, ne, ne, šitas ne, 21, kas už, kas prieš, atmesta, 23, ponė Senra Rodrygės. Ne, sako pirmininkė, 22 dabar, kas už, kas prieš, atmesta. 23 už prieš atmestą. 24 už prieš atmestą. 25 kas už kas prieš atmestą. 26 kas už kas prieš atmestą. 27 kas už kas prieš, atmesta. 28 už, prieš, atmesta. 29 už, prieš, patvirtinta. 30 kas už, kas prieš, patvirtinta. 31 už, prieš, patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. Devintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 29 balsavo už, vienam prieš, trim susilaikius. 38 dalagė pakeitimas. Kas už, kas prieš patvirtinta. Dvyliktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 31 balsavus už. Dešimtas kompromisas. Kas už? Kas tiksliau elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti didelė balsų, didelį balsų skirtumų. 44. Pane Dela E. Kas už, kas prieš? Patvirtinta. 45. Kas už, kas prieš? Patvirtinta. 46 už, prieš, atmesta. 47 už, prieš, Atrodo, kad atmesta, bet turbūt reikėtų pasitikrinti. Dėl 47 pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. 48. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 49 už, prieš atmesta. 51 už prieš patvirtinta. 52 už 53 pasitaiso pirmininkė. 53 balsuojame, kas už, kas prieš atmesta. 54. Kas už, kas prieš, atmesta. Penkiasdešimt ketvirtas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 12 už, 21 prieš, niekas nebalsavo susilaikydamas. 56. Kas už, kas prieš. Atmesta. 57. Kas už, kas prieš. Atmesta. 58. Už, prieš. Patvirtinta. 60. Už, prieš. Patvirtinta. 63. Kas už, kas prieš patvirtinta. 64 už, prieš patvirtinta. 65 kas už, kas prieš patvirtinta. 66 už, prieš patvirtinta. 67 už, prieš neaišku, todėl balsuosime elektroniniu būdu. 67 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta vis tik tai 17 už 15 prieš niekas nesusilaiko. 68. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 60. Ne. 11 e, kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 32.1 be susilaikymų. 74. Kas už, kas prieš atmesta. 77, kas už, kas prieš, atmesta. 76, kas už, kas prieš, atmesta. 79, kas už, kas prieš, patvirtinta. 80, už, prieš, patvirtinta. Ir dabar elektroninis balsavimas, galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 28 balsavo už, 3 prieš ir 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją ir visą jos komandą. Ponas Zantan. Pone, ar ponas? E, mano balsavimo mašinos susilaikymo mygtukas neveikia. Tas baltas mygtukas. Norėjau balsuoti vienu atveju susilaikydamas, tačiau nepavyko to padaryti. Taip, e, manau, kad. Maniau, kad kažkas kito, o čia tik tais tas nelemtas mygtukas. Pane Petir, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau komitetui padėkoti už didžiulę paramą mano pranešimui. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui Domagoj, kuris mano buvo sekretorius ir e, EPP taip pat sekretoriatui norėčiau padėkoti. Pirmininkė. Ačiū ponė Petir. Kitas pranešimas, dėl kurio dabar balsuosime, bendros Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų žuvininkistės fondo nuostatos ir šių fondų bei prieglobščio ir migracijos fondo, vidaus saugumo fondo ir sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės. Pranešėja Gabriela Zuana. Jau ne vieną kartą atidėliojome, kad kaip galima geresnį susitarimą pasiektumėm, bet dabar galiausiai balsuosime. Pone Zoana pasisakys, prašau, žodis jums. Aš vreau să vă mulțumesc tuturor, tuturor colegilor care au contribuit la. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo parengimo. Dėkoju visiems kolegoms, Aleksandrui, Mirona, sekretariatui noriu padėkoti. Lygiai taip pat Alde frakcijos kolegoms noriu padėkoti, nes būtent ten mes puikaus kompromiso pasiekėme. Šiandien gavote keletą pakoregavimų dar, bet tai nėra esminiai dalykai. Elektroniniu paštu tikriausiai tai gavote. Dėkuoju visiems už bendrą komandinį darbą. Sí. Pues, muchas gracias, señora Suana. Eh, Ačiū, ponia Zuana. Dabar nedelsiant perėsim prie balsavimo. E, aišku, kompromisas pirmasis, kaip visada, elektroniniu būdu. Pirmas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta 27 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Dabar pereikime prie kito pakeitimo. 71 pakeitimas. Kas už? 71. Kas už, kas prieš? Atmesta. Septyniasdešimt septintas dabar pakeitimas. Septyniasdešimt septintas. Kas už? kas prieš, atmesta. Aštuoniasdešimtas dabar pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau. 81. Kas už, prieš, atmesta. 82. Kas už? Prieš. Neaišku, elektroniškai pasitikrinkime. 82 pakeitimas, pradedamas balsavimas. Baigiamas balsavimas. 17 už, 14 prieš, 2 susilaikę, patvirtinta. 83 dabar pono Senro pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Trečias kompromisas elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigiame dabar balsavimą, skaičiuojame balsus be pono Danteno. Trečias kompromisas, vienbalsiai 32 už, e, ponas Danten rankiniu būdu balsavo. Puiku, tikėkime, kad suveiks kitą kartą sistema. Taigi, trečias kompromisas vienbalsiai patvirtintas, dabar 87 pakeitimas, pono Sendra, kas už, prieš, atmesta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 88, kas už, prieš, atmesta. 89, kas už, prieš, atmesta. Toliau 90, kas už, prieš, atmesta Nėra man labai aišku. Taigi 90 pakeitimas elektroniškai balsuokime. Pradedame balsavimą. Baigiame dabar jį. 19 už, 13 prieš, 2 susilaikė. Tiksliau, niekas nesusilaikė patvirtinta. Dabar 91. Kas už? Ne, ne, ne, atsiprašo pirmininkė. 94 dabar. Balsuojame dėl 94. Ponios Senra pakeitimas. Kas už? Dabar prieš kas? Atmesta. 95. Kas už? Prieš? Atmesta. Gerai, patikrinkime elektroniškai 95 pakeitimas. 95. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 18 už, 14 prieš. Toliau 96 pakeitimas. Kas už? Prieš. Man atrodo, kad ta pati dauguma čia susidarė. Tas pats. Mm, taigi sakyčiau, kad patvirtinta. Dabar 113 pakeitimas. 113. Prašau balsuoti, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau 114. Kas už, prieš. Atmesta. 115. Kas už, prieš. Atmesta. 116 kas už, prieš atmesta. 117 kas už, prieš atmesta. 118 kas už, prieš atmesta. 119 kas už, prieš atmesta. 120 už, prieš atmesta. 121 už, prieš atmesta. 122 kas už, prieš atmestą. 123 kas už, prieš patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Elektroniškai balsuojame, pradedame balsavimą dėl šimtas, tiksliau dėl ketvirto kompromiso. Baigiame dabar balsavimą elektronišką. 27 už, 3 prieš, 1 susilaikė. Patvirtinta. Dabar 15 pakeitimas, ponios Suana. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 130. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 131. Ropės pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 132. Mm, vienu bloku dabar balsuosime pono Flanagano pakeitimų blokas nuo 132 iki 135. 135, 132, 135, tiksliau, keturi pakeitimai vienu bloku. Kas už? Prieš? Atmesta. 136, vėl pono Flanagano, kas už? Prieš? Atmesta. 137, kas už? Prieš? Atmesta. 138. Kas už? Prieš. Atmesta. Dabar 149. Taip pat pono Flanagano, kas už? Prieš. Atmesta. 150. Kas už? Čia vėlgi blokas yra pakeitimų nuo 150 iki 157. Taigi nuo 150 iki 157. Kas už? Prieš? Atmesta? Blokas pakeitimų atmestas nuo 150 iki 157. Toliau. Vėlgi pano Falanagano pakeitimas 161. Kas už, prieš, atmesta. 168 toliau. Taigi 168 už, pano Erdas, kas už, prieš, patvirtinta. Dabar 172. Ne, ne, ne. 169. Taigi 169, kas už, prieš, atmesta. 172. Už, prieš, patvirtinta. Dabar 23 pakeitimas. Kas už, prieš patvirtinta. 24 ponios Zuano už prieš patvirtinta. 25 kas už prieš patvirtinta. 26 už prieš patvirtinta. 27 už, prieš, patvirtinta. 28 už, prieš, patvirtinta. 184. Pono Ropės ir padar pakeitimas, kas už prieš atmesta, man atrodo, bet siūlau patikrinti. 184 elektroniškai balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 15 už, 14 prieš, 3 susilaikė. Na, skirtumas nedidelis. Kitas ropės ir padaro pakeitimas 185, kas už, prieš. Čia tikriausiai ta pati dauguma. Atrodo, kaip tas pats. Na, bet elektroniškai patikrinkime. 185 tikriname elektroniškai. Baigiamas balsavimas elektroniškas. Patvirtinta 18 už 14 prieš 0 susilaikiusių. 186 pakeitimas kas už prieš. Patvirtinta. 187 pakeitimas kas už prieš atmestą. 29 už prieš patvirtinta. 33 ponas Kaputo už prieš patvirtinta. 34 už prieš patvirtinta. Dabar 41 pakeitimas. Už, prieš. Man nelabai aiškus rezultatas. Kas už 41, kas prieš dabar patvirtinta. Keturiasdešimt antras dabar. Taigi keturiasdešimt antras man sako, ponas Liuazo Kas už? Prieš? Atmesta. Toliau 44. Kas už? Prieš? Atmesta. Toliau 45. Už? Prieš? Atmesta. Toliau. Kitas pakeitimas. Du identiški pakeitimai 46 ir 47. Dėl jų balsuojame, prašau. Kas už, prieš, atmesta. Kiti du identiški 48-49 už, prieš, atmesta. 50 kas už, prieš, atmesta. Trečias už, prieš, patvirtinta. 51 už, prieš, atmesta. Vėl du identiški 52, 53, už, prieš, patvirtinta. Elektroniškai dabar balsuojame 52 ir 53. Dėl šių dviejų identiškų balsuojame elektroniškai, baigiame balsuoti. Ta pati dauguma patvirtinta. 17 už balsavo. 54 pono Šanį. Kas už? Prieš. Atmesta. Antras kompromisas. Elektroniškai balsuojame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta 28 už 3 prieš 1 susilaikė. Toliau 58 pakeitimas, pono Flanagon, kas už prieš patvirtinta. 59 kas už. Taigi patikrinkime 58 elektroniškai, 58. Baigiame balsavimą dėl šio pakeitimo. Patvirtinta 18 už, 13 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau 59, kas už, prieš. Ta pati dauguma, man atrodo, patvirtinta. 60 toliau už, prieš, atmesta. 61 už, prieš, Patvirtinta. 62 už. Prieš. Patvirtinta. 63 už. Prieš. Atmesta. 64 už. Prieš. Atmesta. 65 už. Prieš. Patvirtinta. 66 už. Prieš. Atmesta. 67 už. Prieš. Atmesta. 68. Ponos Ropė ir Padarčia. Jų pakeitimas kas už prieš atmestą. Patvi, patikrinkime elektroniškai gerai. Elektroniškai tikriname, balsuojame. Baigiame elektroninį balsavimą dėl 68 pakeitimų. Atmesta. Tikrai atmestas šis pakeitimas. Toliau penktas pakeitimas. Ne, penktas jau patvirtintas, taigi 69. 69. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas elektroniškai dėl viso projekto. Pradedamas balsavimas. Baigiamas dabar. Balsavimas baigiamas elektroninis. Kągi. 25 už, 3 prieš, 4 sulaikė patvirtintas šis pranešimas. Sveikiname ponę Zoaną. Taigi konsensusas čia išiškėjo, rezultatas puikus. Atrodo, kad jau užsėmėme ir darbo tvarkę. Kitas posėdis vyks sausio 7 dieną Bruselėje. Ir netgi pavyko anksčiau pabaigti posėdis. Pirmininkė dėkoja vertėjams, vertėjai dėkoja jų klaususiems. Liko dar mums septynios minutės e, laiko. Na ir niekur siūlau nepabėgti, nes čia pačioje salėje pakelsime taurę vyną už kalėdas. Ir linkiu Jums taip pat gerų švenčių, nepaisant to, kad laukia dar mūsų daug darbo, pavyzdžiui, su BŽUP reglamentu. Taigi, linksmų švenčių visiems.